Ketvirtas klausimas. Šis pranešimas yra susijęs su apsauginės priemonės nuo augalų kenkėjų. Makintaja pranešimas. Balsavimas susijęs su tarp instituciniu susitarimu ir jo pakeitimais, tai dabar žodis pranešėjai Mes sutarėme 16 dieną dėl galutinių pakeitimų. Ponas Des norėtų dar pasisakyti, prašau, ponė Des. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasiūlyti balsuoti dėl pranešimo, dėl ponios Makeda pranešimo trečių numerių, kadangi šį ryt buvo problemų su transportu, susisiekimu ir būtų labai gerai, jeigu galėtumėme dėl jo balsuoti trečių numerių, ne iš karto. Pirmininkas. Jūs kalbate apie pirmą e, balsavimą, tą trumpąjį balsavimą, ar jūs kalbate apie kitą ponios Makintają pranešimą, kur balsavimo sąrašas yra ilgesnis, apie kurį konkrečiai jūs kalbate, ponėtės? Panas Des, ponė pirmininkė, Taip, aš turiu omeny antrąjį pranešimą technologinius sprendimus tvariam žemės ūkiui ES. Pirmininkas, kągi, manau, kad galime pritarti jūsų prašymui, jūsų siūlymui. Ar būtų pastabų, ar norinčių pasakyti apie tai? Nematau. Tuomet pereisime prie balsavimo. Balsuosime dėl šeštojo klausimo, tai yra ES strategija dėl Alpių regiono. Ponas Mülleris yra pranešėjas ir ponė Müller. Ir man atrodo geriausiai gal būtų suteikti galimybę pasisakyti pranešėjai, jeigu ji norėtų. Prašau, žodis jums, jeigu norite. Ačiū, ponė pirmininkė. Mūsų komunikatas buvo parengtas atsižvelgiant į Europos komisijos pasiūlytą Alpių regiono strategiją. Mes daug dirbome ties šio klausimu, labai sveikiname e, komisijos pasiūlytą strategiją, kadangi ten yra akcentuojamas Alpių regionas dėl ekonominių priežasčių, taip pat e, kaip atostogų vieta. Ir taip pat norėčiau paneš, padėkoti šešėliniams pranešėjams. Yra pasiūlyta 11 kompromisinių pakeitimų 48 pakeitimai iš viso buvo pateikti. Man labai svarbu, kad nusiųstumėme stiprų signalą komisijai. Pasiūlydami šį dokumentą, kur mes kalbame apie Alpių regiono sunkumus, taip pat ir apie tai, su kokiais sunkumais sutarė ūkininkai ir miškininkai tame regione. Labai svarbu, kad amatai, prekyba, miškininkystė, ūkininkavimas, visa tai būtų apjungta į tam tikrus tinklus, nes Alpių regionas be jokios abejonės prisideda prie aukštos kokybės maisto grandinės ir mums labai svarbu, kad mes ten gyvenančius ir dirbančius žmonės, ypatingai jaunus žmonės, juos, jiems suteiktumėme daugiau galimybių ir aš tikiuosi, kad e, mūsų nuomonė bus šiandien patvirtinta. 80 milijonų žmonių gyvena tame regione, 48 regionai, 7 valstybės patenka į šį regioną, taigi dar kartą dėkoju už bendradarbiavimą ir laukiu balsavimo. Pirmininkas, ačiū. Nematau norinčių pasakyti. Galime iš karto perti prie balsavimo. Balsuosime dėl visų kompromisų elektroniniu būdu. Pirmasis kompromisas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Kompromisas patvirtintas. Toliau antras kompromisas. Ponas Agnių nori pasisakyti. Pirmininkė, ar tai dėl vedimo tvarkos buvo pateiktas pasiūlymas anksčiau pakeisti balsavimo tvarką, balsavimo sąrašą? Ar galite mane patikinti dabar, kad mes balsuojame dėl technologinių sprendimų, tvariam žemės ūkiu Europos Sąjungoje. Ne, tai dėl ko mes tuomet balsuojame dabar? Ai, dėl Alpių regiono. Puiku, ačiū. E, koleg, koleg, gerbiamas kolega, aš e, manau, kad pranešėjos pasisakymas turėjo įvesti jūs į temą. Turėjo pristatyti jums e, tą klausimą, dėl kurio yra balsuojama. Kągi, pirmasis kompromisas yra patvirtinamas, tuomet dabar antrasis kompromisas balsuojam elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Kompromisas patvirtinamas. Toliau trečias kompromisas. Balsuojam elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Priimta. Keturioliktas pakeitimas kas už. Keliam rankas. Patvirtinta. Dabar ketvirtas kompromisas. Balsavimas pradedamas. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinamas šis kompromisas. Toliau 22 pakeitimas. Kas už? Patvirtinta. 24 pakeitimas. Kas už? Ačiū. Priimta. 25, 26, 27, 28 identiški. Balsuom dėl jų kartu. Kas už? Kas prieš? Atmesta, bet gal patikrinkime elektroniškai visgi. Prašau balsuotų. Ačiū. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Toliau pername prie penktojo kompromiso. Prašau balsuoti elektroniškai. Kągi, pirmininkas sako, atsiprašau, reikia sugrįžti dar prie 29 pakeitimo ir balsuoti dėl jo, kas už 29. -ai. Kas prieš? Atmesta. Ir dabar jau penktasis kompromisas elektroniškai, prašau. Ačiū. Balsavimas baigiamas. Toliau šeštas kompromisas. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Ačiū. Patvirtinama šis kompromisas. Dabar 33 pakeitimas. Kas už? Kas už? Ačiū. Priimta. Toliau 36. Kas už 36? Prieš. Atmesta. 35. Kas už? Priimta. 40. Kas už? Priimta. Toliau 7. Kompromisas. Prašau balsuojam elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Priimta. Norėčiau pasiūlyti nuo 39 iki 48 balsų, 38 iki 48 balsuoti elektroniškai. Kart, e, dėl 39 dabar balsuojam elektroniškai. 39. Prašau balsuoti. Balsuojam dėl 39. Balsavimas baigiamas. Priimta. 47 pakeitimas irgi balsuojam elektroniškai. 47 pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Toliau 84 pakeitimas. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Atmesta vieno balso persvara. Toliau. Dabar aštuntas kompromisas. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. priimta. Toliau 42 pakeitimas. Kas už? Priimta. Toliau 9 kompromisas. Balsuojam dėl 9 kompromiso, prašau. Balsavimas baigiamas. Priimta. Toliau 53 pakeitimas, kas už. 53. Ačiū. Priimta. Toliau 56 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Toliau 54 pakeitimas. Kas už? 54. Ačiū, kas prieš. Tikrinkime. 54 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 55 pakeitimas. Kas už? Prieš? Atmesta. 10 kompromisas. Balsuojame dėl 10, prašau. Balsavimas baigiamas. Ačiū. Dabar 58 pakeitimas. Kas už? Priimta. 63 pakeitimas. Kas už? Ačiū. Priimta. 64. Kas už? Ačiū. Priimta. 65 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Toliau 69 pakeitimas kas už? Priimta. 71 pakeitimas kas už? Prieš? Atmesta. Toliau, toliau 11 kompromisas, prašau balsuoti. 11 kompromisas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Toliau 74 pakeitimas. Kas už? Ačiū priimta. 79 pakeitimas. Kas už 79? Ačiū, priimta. 80 pakeitimas kas už, kas prieš, atmesta. 81 kas už, priimta. 83 kas už, priimta. Dabar balsuojame dėl visos nuomonės su pakeitimais ir pataisimais. Balsuosime elektroniškai, prašau. Zamykam głosowanie. Saimas baigiamas. Sveikiname pranešėją. Pone Müller, ar dar norėtumėte kažką pasakyti? Ne. Dėkoju. Sveikinu Jūs dar kartą. Dabar, kiek suprantu, galime grįžti atgal. Dabar balsuojame dėl septinto klausimo. Pono Bogovičiaus pranešimas, tiksliau nuomonė dėl atsinaujančių išteklių energijos naudojimo pažangos ataskaitos. Ir dabar gal suteiksime žodį ponui Bogovičiui. Jis tai geriau pristatys savo pranešimą, nei aš. Prašau, ponė Bogovič. Ačiū, pirmininkė kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams. Mes parengėme nuomonę kartu su kolegomis 91 pakeitimą. Gavome, susilaukėme 21 pakeitimo, mes puikiai bendradarbiavome, patobulinome tą nuomonę ir galiausiai parengėme devynis kompromisinius pakeitimus ir, man atrodo, tuose kompromisuose visapusiškai atsispindi visi ketinimai, ketinimai, kurie buvo išsakyti pakeitimais. Aš tikiuosi, kad nuomonė yra gerai subalansuota ir tikiuosi, kad jai bus pritarta. Pagrindinis atsakingasis komitetas čia yra ITRE, tačiau mes savo nuomonėje daugiausia susitelkėme ties kaimo plėtros ir ūkininkavimo sektorių, žemės ūkio sektorių, tai yra biomasė, antros kartos biokūras ir panašus dalykai. Visa tai gali padėti pasiekti transporto sektoriaus tikslų. Na ir mes labai daug dėmesio skiriame naujoms technologijoms, jų plėtrai kad e, maksimaliai galima būtų pasinaudoti žemės ūkio sektoriumi, gaminant biokūrą ir taip pat centralizuota energijos gamyba turi būti susieta su tinklu ir kad tai, tai gautų tą patį statusą kaip kitos atsinaujančios, kiti atsinaujančios energijos šaltiniai. Dar vienoje svarbioje nuomonės dalyje kalbama apie tai, kad svarbu gaminti atsinaujinančią energiją, kuriant naujas darbo vietas kaimo vietose, ūkiuose ir taip pat e, steigiant įvairius energetinius kooperatyvus, tam, kad būtų galima paskatinti atsinaujinančių atsinaujančios energijos skūrimą kaimo vietovėse. Biokūras, biokūro gamyba, kai žemės ūkio srityje, tarkim, yra perviršis, perviršinė gamybą, dėl, dėl naujų technologijų, tai iš ties gali pagerinti ūkininkų pajamas. Ir aš tikiuosi, kad pritarsime šiai nuomoniai ir nusiusime aišku signalą į trie komitetui apie tai, kokia yra mūsų nuomonė šioje srityje. Ačiū. Mes visiškai jums pritarėme atsinaujantys energijos šaltiniai galėtų mums užtikrinti kaimo vietovių nepriklausomumą energetinę prasme. Taigi, persime prie balsavimo. Balsuojame dėl pirmo kompromiso, prašau. Balsavimas baigiamas. Priimta. Toliau 19 pakeitimas. Kas už, kas prieš, atmesta. Antras kompromisas. Balsuojam. Ačiū. Balsavimas baigiamas. Priimta. Toliau. 34 pakeitimas. Kas už? 34. Pakelkite rankas, kas prieš. Atmesta. 35 pakeitimas, kas už. Priimta. Toliau trečias kompromisas. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. priimta. Toliau 39 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Keturiasdešimt ketvirtas pono aknių pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Toliau ketvirtas kompromisas. Prašau balsuoti elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Toliau 47 pakeitimas, kas už 47. Nesako pirmininkas. 50 pakeitimas, kas už 50. -ai? Ačiū, kas prieš. Atmesta. Toliau trečias pakeitimas, kas už. Ačiū, priimta. 46 pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. 55 pakeitimas, kas už, kas prieš, atmesta. 56 pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. 59 kas už, kas prieš, atmesta. 60 kas už, priimta. Penktas kompromisas elektroniškai. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. 66 pakeitimas, kas už. Ačiū, priimta. 67 pakeitimas, kas už. Prieš. Atmesta. 68 pakeitimas, kas už. Priimta. 69 pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. 70 kas už, kas prieš, atmesta. 71 kas už, kas prieš, priimta. 72 pakeitimas, kas už, priimta. Toliau šeštas kompromisas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. Toliau 83 pakeitimas. Kas už, kas prieš, atmesta. Ponas Bogovičius kažką nori pasakyti. Balsavimo sąraše yra įsivėlusi klaida. Dėl penkto pakeitimo. Dėl jo reikia balsuoti Ne, sako pranešėjas, atsiprašau, aš pats neteisingai perskaičiau sąrašą. Sąrašas yra teisingas. Kadangi jis buvo atmestas, tai nereikia balsuoti dėl penkto pakeitimo, atsiprašau, sako pranešėjas. E, kągi, tai pirmininkas sako, ar balsuojam dėl penktojo pakeitimo ar ne? Ar reikia balsuoti dėl penktojo pakeitimo? Ne, nereikia. Nereikia balsuoti dėl penkto pakeitimo. Toliau 85 pakeitimas, kas už. Priimta. 86 kas už. Priimta. Tada 87 kas už. Priimta. 89 kas už. Prieš. Atmesta. 90 kas už. Kas prieš. Atmesta. 91 kas už. Kas prieš. Atmesta. Septintas kompromisas. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Priimtas šis kompromisas. Toliau ketvirtas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Aštuntas kompromisas. Balsuojam dėl aštunto kompromiso elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Priimta. Devintas kompromisas. Prašau, balsuojam. Balsavimas baigiamas. Dabar balsuosime dėl visos nuomonės. Su pakeitimais ir pataisimais prašau balsuoti elektroniškai. Zamykam głosowanie. Balsavimas baigtas. Dėkuoju. Na kągi, šis dokumentas buvo patvirtintas. Ar ponas Bogovič norėtų ką nors pasakyti? Prašau. Aš tiesiog norėčiau padėkoti visiems už paramą. Dirbome bendradarbiaudami su šešėliniais pranešėjais ir esu dėkingas visiems. Ir manau, kad tai yra tikrai neblogas pranešimas dėl atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo. Dėkuoju. ir norėčiau pasveikinti Jūs. Gerbėmėjai ponai ir ponios. Dabar periname prie ketvirtojo A punkto. Augalų kenkėjų, apsaugos nuo augalų kenkėjų apsaugos priemonės. Pane Makintar yra mūsų pranešėja. Po tarp institucinių darybų buvo parengti kompromisiniai pakeitimai. Se įvyko septyni trišalių darybų posėdžiai ir dabar balsuosime dėl viso bendro teksto. Turėsime balsuoti už ar taip ir jei dauguma patvirtins šį dokumentą, tuomet mes uh, parašysime pirmininkaujančiai šaliai laišką, prie kurio pridėsime konsoliduotą tekstą ir įrašysime standartinę formuluotę, kad dokumentas buvo patvirtintas tarybos be jokių pakeitimų ir jei valstybės narės patvirtins šį tekstą, tuomet jis turėtų sugrįžti į Europos parlamentą tam, kad mes galėtume toliau dirbti pagal numatytą tvarką. Taigi, dabar galime balsuoti dėl šio teksto, po to jisai nukeliaus į plenarinį posėdį, kurioje bus galutinai patvirtintas. Dabar norėčiau steigti žodį pranešėjai. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis balsavimas bus nepaprastai svarbus e, mūsų komitetui ir visam Europos parlamentui, nes e, mes esame labai rimtai susirūpinę dėl to, kaip galima būtų apsaugoti ES nuo įvairių kenkėjų. Matome, kaip ksilela, pavyzdžiui, yra pakenkusi pietų e, šalims, tų šalių alyvmedžiams. Ir mes turime padaryti viską, kad mūsų ūkininkai, mūsų ūk, žemės ūkis būtų kuo geriau apsaugotas. Dėl šio dokumento buvo tikrai labai daug daromasi ir aš esu labai dėkinga šešėliniams pranešėjams iš kiekvienos pra, frakcijos, kurie tikrai labai daug dirbo tam, kad mes visi susitartume dėl bendro teksto, kuris taip pat būtų priimtinas ir tarybai. Ir mums pavyko susitarti prieš pat kalėdas. Mus tikrai labai palaikė įvairiausi žmonės, įvairiausios tarnybos Europos parlamente, tam, kad būtent jų visų dėka sugebėjome pasiekti šį rezultatą ir komiteto nariams norėčiau pasakyti, kad būtų labai svarbu kuo skubiau patvirtinti šį dokumentą, tam, kad jisai kuo skubiau galėtų nukeliauti į plenarinį posėdį, tam, kad galiausiai šis dokumentas įsigaliotų kuo skubiau, siekiant užtikrinti, kad mūsų šalis būtų kuo geriau apsaugotos nuo įvairiausių kenkėjų, kurie kelia grėsmę mūsų pasėliams. Dėkuoju. Na kągi, ačiū. Gerbiamai kolegiai. Vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Dėkoju. Patvirtinta ir sveikinu pranešėją. Dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto. Pone McIntyre, dar vienas jos pranešimas - technologinis sprendimai tvariam žemės ūkiui. Prašau, ponė McIntyre, jeigu norite kažką pasakyti, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Tiesiog taip atsitiko, kad aš rengiau du dokumentus ir dėl jų abiejų šiandien balsuojame. Bet pirmiausia, aš norėčiau tikrai padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, kurie prisidėjo prie darbo, prisidėjo labai konstruktyviai ir tikrai man labai padėjo. Žemės ūkio sektorius visuomet priklausė nuo naujausių technologinių metodų, nu, nuo naujų gamybos būdų, tam, kad galima būtų didinti gamybos apimtis ir prisitaikyti prie besikeičiančių aplinkybių. Ir uh, suprantame, kad technologijos gali padėti mums tikrai uh, kurti tvarų žemės ūkių. Ir technologijos čia vaidina ypatingą vaidmenį. Aš manau, kad mes turėtume daryti viską, kad Inovacijų ir, vystimo, ir tvarumo srityje ES galėtų rodyti pavyzdį kitoms šalims. Ir to tam reikia turėti labai gyvybingą žemės ūkį ES visose šalise. Ir mums reikia ir tradicinio, tradicinio ūkininkavimo metodų, ir ekologinio ūkininkavimo. Ir visi ūkininkai turi turėti galimybę naudotis inovacijomis. Ir kai kurie sprendimai pasiteisina, kai jie yra pritaikomi mažose ūkiuose, bet taip pat e, ta, kai kurie sprendimai tiks stambiems, e, tik stambiems ūkiams. Bet aš šiame dokumente mes kalbame apie tai, kad biologinė įvairovė per pastarį šimtmetį sumažėjo. Ir mes norime išsaugoti genetinę įvairovę ateities kartoms. Aš nesigilinsiu toliau į šio dokumento turinį, aš tiesiog norėčiau pa, parekomenduoti jums balsuoti už šį pranešimą. Mes tikrai stengiamės parengti kuo geresnius kompromisinius pakeitimus ir jiems pritarė dauguma frakcijų ir tikiuosi, kad ir jūs šiandien galėsite patvirtinti šį dokumentą. Dėkuoju. Taip, iš tikrųjų, šis pranešimas yra nepaprastai svarbus ir renkti jį tikrai nebuvo labai lengva. Žinau, kad jums labai daug reikėjo dirbti. Ponas De Castro. Atsiprašau, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, kad 195 pakeitimas mūsų manimo nebuvo įtrauktas į tuos kompromisinius sustarimus, į S kompromisinį e, pakeitimą. Taigi balsuokime atskirai. Aš turiu menį 195 pakeitimas, 195 pakeitimas S kompromisą.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 Na kągi, tuomet periname prie balsavimo. A kompromisas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Dėkuoju. Toliau 82 ir 87 pakeitimai. Kas už? Dėkuoju, kas prieš? Atmesta. Toliau B kompromisas. Kas už? Ne, sako pirmininkas, balsuojame elektroniniu būdu, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 83 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau 86 pakeitimas kas už, kas prieš, patvirtinta. C kompromisas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. D kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. E kompromisas. Balsuojame. E kompromisas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kompromisas F. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Dėkoju. G kompromisas balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. H kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Į kompromisas balsuojame. Balsavimas baigtas. Balsavimas dėl į kompromiso. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. J kompromisas. Balsuojame. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Kompromisas ką? Balsuojame. Balsavimas baigtas. Toliau L kompromisas. Balsuojame. L kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Niekas nepaskelbė jokių pastabų dėl tolesnių pakeitimų. 156, 159, 154 atkrito, 155 dabar kas už, kas prieš. Atmesta. Toliau M kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 166 pakeitimas. Balsu, kas už? Kas prieš? Atmesta. Toliau N kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta toliau O kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau. 178 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. P kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 186 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Q kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kompromisas R. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. S kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 195 pakeitimas. Kas už? prieš patvirtinta. Dėkuoju. Toliau T kompromisas. Kas už? Atsiprašau, sako pirmininkas, balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 201 pakeitimas. Kas už? 201 kas už? Prieš? Atmesta. U kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta V kompromisas. V kompromisas balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 220 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Toliau V dvigubosios kompromisas. balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau X kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta toliau uh, ilgosios kompromisas. Atsiprašau, sako Pirinis, kad 228 pakeitimas kas už, prieš, atmesta. Toliau ilgosios kompromisas. Balsuojame, balsavimas baigtas. Patvirtinta Z kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau AA kompromisas. Balsuojame. AA kompromisas. Balsavimas baigtas. Balsavimas baigtas. Toliau patvirtinta. Toliau balsuom 243, kas už, prieš, atmesta. AB kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. AC kompromisas. AC kompromisas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. AD kompromisas. Balsavimas baigtas. Dėkuoju. Toliau. 268 pakeitimas, kas už, kas prieš, atmesta. Kompromisas AE. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Senta. AF kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta AG kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. AH kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 292 pakeitimas, pono Branino, kas už, kas prieš, atmesta. Toliau AI kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau pakeitimas 299 ir 300. Du pakeitimai. Balsuojame, kas už, kas prieš, atmesta. Toliau 301 pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. 302 pakeitimas už, prieš, atmesta. Toliau 303 kas už, 303 kas prieš, patvirtinta. Toliau antroji dalis balsavimų. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas už, patvirtinta. Antrasis pakeitimas, kas už, patvirtinta. Trečiasis ir ketvirtasis pakeitimai, kas už, prieš, atmesta. Penktasis, kas už, prieš, atmesta. Šeštasis, už, prieš, patvirtinta. Septintasis, už, prieš, atmesta. Aštuntasis, už, patvirtinta. Devintasis, už, prieš, Neaišku, pasitikrinkime. Devintasis pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dešimtasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Atmesta. Toliau AJ kompromisas. Balsuojame. AJ kompromisas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Keturioliktasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Atmesta. AK kompromisas. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau AL kompromisas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau 27 pakeitimas kas už? Prieš. Patvirtinta. 28 kas už? Prieš. Atmesta. Toliau 29 kas už? Patvirtinta. Toliau AM kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. A, 39 toliau pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Kompromisas AN. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 4... 51-52 pakeitimai? Ne? Ne, 42 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Kompromisas AO. Balsuojame. AO kompromisas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau. Pakeitimai 51, 52, 53. Kas už? Prieš. Atmesta. 54. Pranešėjų pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 55. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Toliau 56. Kas už? Patvirtinta. Toliau 58. Kas už? Prieš? Atmesta. Toliau 57. Kas už? prieš, atmesta. 59 kas už, prieš, atmesta. Toliau 60 kas už, prieš, atmesta. Toliau 61 kas už, prieš, atmesta. Toliau 62 kas už, prieš, atmesta. 63, kas už, prieš, atmesta. Toliau kompromisas AP. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 64 pakeitimas pranešėjus, kas už, Patvirtinta. 65. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Toliau kompromisas AQ. Balsuojame. Dėkuoju. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau kompromisas AR. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau balsuosim dėl 76 pakeitimo. Kas už, kas prieš. Atmesta. 78 kas už, prieš. Atmesta. Gerai, pasitikrinkime. 78 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 80. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 81. Pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Dabar balsuosime dėl viso dokumento su visais patvirtintais pakeitimais. Elektroninis balsavimas. Prašau balsuoti. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Balsavimas baigtas. Šis dokumentas patvirtintas, labai dėkoju visiems ir sveikinu pranešėją, ponė Makintar. Ponė Makintar, norėtumėt gal kažką pasakyti, prašau. Labai trumpai, aš tiesiog norėčiau labai trumpai ir greitai visiems padėkoti. Aš džiaugiuosi, kad šis dokumentas buvo patvirtintas ir dėkuoju už bendradarbiavimą. Proszę Państwa, e, bardzo proszę, bardzo proszę o uwagę. E, tak się składa. Ponios ir ponai, norėčiau pasakyti, kad e, tai buvo paskutinė sesija, kuomet balsavo ponas Vaičiachovski. Jis dirbo šiame komitete 12 metų ir e, dabar jis e, perina užimti kitą prestižinę vietą, tai yra dirbs e, Europos audito rūmuose. Norėtume pasveikinti poną Vaičiachovskį. Mes tikrai džiaugiamės tuo, kad jo patirtis žemės ūkio srityje vėliau bus atspindėta taip pat ir tame teisme. Tuose rūmuose. E, ponas Vačiachovskis tikrai turi daug patirties, jis buvo teisėjas, prokuroras, viceministras Lenkijos e, audito rūmų e, vadovas. Taigi jis tikrai labai kvalifikuotas ir gali dirbti audito rūmuose. Norėčiau Jūs pasveikinti, norėtume Jūs pasveikinti visi, būtent su šiuo karjeros pokyčiu. Na, mes šiek tiek jums pavydime, bet vis dėlto norėtume jūs pasveikinti ir dėkuoju jums už bendradarbiavimą iki šiol. Ponios ir ponai, Labadiena, man tikrai e, šis momentas yra labai svarbus. Mane sujaudino jūsų gražus žodžiai. Norėčiau padėkoti už tai, kad man buvo suteikta proga bendradarbiauti su jumis, dirbti su tokiais iškeliais politikais. Mes dirbome kartu 12 metų šiame komitete. Aš dirbau vice pirmininku šiame komitete. Uh, Mes e, dirbome su dviejomis finansinėmis perspektyvomis, kurios e, suformavo žemės ūkio politiką Europos Sąjungoje. Norėčiau padėkoti Jums už šią puikią patirtį. Ir e, man šiek tiek gaila palikti parlamentą šiuo metu, bet norėčiau pasakyti, kad klausimų metu biudžeto komitete kai kurių narių manimu Žemės ūkio komiteto patirtis šiek tiek kliūdė darbui. Todėl, kad dirbant žemės ūkio srityje, kai kurių manimų, toks asmo dirbdamas tame komitete tampa žemės ūkio e, lobistu ir priešinasi apkarpiamams. Na, iš tiesų, aš priešinosi tokiems teiginiams, jiems nesutinku, su jais nesutinku. Uh, Mm, mes turėdami patirties žemės ūkio srityje norime daug lėšų be ŽUP ir norime, kad tos lėšos būtų naudojamos teisingai. Taigi, audito rūmuose tikrai kreipsiu dėmesį ir į žemės ūkio išlaidas ir stengsiuos padėti jums, būtent, būtent eidamas savo naujas pareigas audito rūmose. Ir tikiuosi, kad audito rūmai padės mums taip pat e, tinkamai panaudoti viešasias lėšas. Norėčiau padėkoti pirmininkui ir taip pat kreipiuosi į pono De Castro. Man teko bendradarbiauti su juo, anksčiau teko bendradarbiauti su ponu Dolu ir e, Periš. Taip pat kreipiuosi ir į koordinatorius. E, pono Desa, Nikolson, pono Terabela. Norėčiau padėkoti jums visiems už šiuos e, labai gerus 12 metų, kuomet mes puikiai bendradarbiavome. Tai buvo tikrai labai gera patirtis. Taip pat norėčiau jūs visus paraginti e, susirinkti, e, į, susirinkti atsisveikinimo kokteilio po 6.15 prie šios salės. Taigi galėsite taip pat ir asmeniškai atsisveikinti su kolega ir pasidalinti savo nuomonę. Norėčiau Jums padėkoti ir pasakyti, kad Jūsų patirtis mūsų komitete yra tikrai naudinga, bus naudinga audito rūmams ir kad e, mes dar geriau su jais bendradarbiautume. Taigi dar kartą sveikinu Jūs ir norėčiau Jums padėkoti. Susitiksime su Jumis dar ir po 6.15. Ponios ir ponai. Na, jūs būsite mūsų mm, komiteto nariu iki gegužės 7 dienos. Dabar ponas, ponas Agniuda paprašė žodžio. Manau, kad tai yra puikia proga paklausti pono Vačiachovskio. Ar jis bus pasirengęs vykti į tam tikras šalis, kur per daug lėšų yra išleidžiama kaimo vystimui pastatams e, ir ar įsitikintite, kad tie pastatai tikrai iškyla. Pavyzdžiui, buvo vienas pastatas Vengrijoje, pastatytas Vengrijoje, kuris e, turėjo būti skirtas e, benamiams šunims. Tas pastatas buvo pastatytas, bet vėliau nebuvo naudojamas. Jungtinė karalystėje taip pat moka savo įnašą ir valstybės narys tikrai erzina, kai tokie susiglosto tokia situacija. Ar jūs asmeniškai atstovaudamas auditorumus vyksite į tokias šalis ir susipažinsite su situacija? E, Dėkuoju už klausimą. Atsiprašau. Bet šį klausimą galite užduoti būtent galėjote užduoti kitų metų. Komiteto posėdžio metu atsakymo dėja e, ne, nega, negausite, bet galite, žinoma, užduoti šį klausimą vėliau. Galėsite užduoti vėliau, kai ponas Večiachovskis atvyks į posėdį, būtent kuomet jis jau atstovaus auditorumus. Arba galite užduoti šį klausimą jam dar kitų metų, jis pasiliks e, parlamente dirbs parlamente iki gegužės 7 dienos. Jums, jis jums gali atsakyti į šį klausimą asmeniškai. Taigi dėkoju. Aš norėčiau pakeisti darbo atvarkę. Pereikime prie dešimto darbo atvarkės punkto. Yra šiek tiek problemų dėl lėktuvų, todėl kai kas negalėjo dalyvauti, atvykti į šį posėdį laiku. Taigi dabar norėčiau pereiti prie priekybos ir investicijų klausimų. Pone Ester Herans Garcia yra pranešėja, bet jos nėra posėdėje. Taigi, ponia Garcia įgaliojo poną Dantę, Dantam pasisakyti būtent uh, šią temą. Manau, kad priekybos komersiniai sustarimai, kurie sudaromi šiuo metu, nėra pakankamai naudingi ūkininkams, Europos žemės ūkiui. Manau, kad Mes išreikšėme savo nuomonę posėdėje, kuomet dalyvaus ir komisijos narys. Bet aš manau, kad į prekybos e, sutarčių, susitarimų pasiekmes nebuvo pakankamai atsižvelgta. sprendimai yra per daug politiškai orientuoti. Mūsų komitetas turėtų aiškiai parodyti savo poziciją, antraip vėliau ūkininkai mus apkaltins. Taigi turime pasakyti panašiai kaip, kaip apie BŽP reformą anksčiau. Atsiprašau dėl savo komentaro, bet manau, kad šis klausimas yra ypatingai svarbus. Taigi, Mišel Dantan, žodis jums, prašau, pasisakykite. Dėkuoju. Pirmininkė, aš paskaitysiu tai, ką man perdavė kolegiai Ester. Mėly kolegos, visų pirma, norėčiau atsiprašyti už ponę Merans, štai kad negalėjo dalyvauti šiame posėdėje. Ji man perdavė savo nuomonę, būtent norėjau, kad pristatyčiau naują perspektyvą ir novatorišką ateities strategiją dėl priekybos investicijų. Daugelis mano, kad tam, kad kovotume su krize, reikia užimti naujas rinkos dalis ES ir už ES ribų siekiant išsaugoti jautriausius sektorius ir vengiant, kad ūkininkai taptų tam tikrą valiutą dėrybinė jėga. Taigi komisija turėtų nuotos e, vykdyti poveikio vertinimą trečiosiuose šalyse ir tie tyrimai turėtų būti e, analizuojami prieš priimant komercinius pasiūlymus komerciniai sustarimai, kuriuos pasirašo Europos Sąjunga, turėtų skatinti lygiaverčią konkurenciją Turi būti atsižvelgiama į maisto saugos, aplinkos saugos reikalavimus ir taip toliau. Dėrybos, dėrybų rezultatai yra svarbus vartotojams ir taip mums turi atsiverti naujos rinkos. Dėl geografinių nuorodų apsaugos mūsų pozicija turi būti pastovi, turi būti tvirta, derantis su trečiosiomis šalimis, ypač derantis su JAV. Kilmės nuorodos ir geografinės kilmės indikacija, nuoroda Europos Sąjunga yra labai svarbi, e, todėl kad taip mes matome rezultatus, kokybinius rezultatus. Taigi, Dėl to komerciniai sustarimai, kurie kelia pavojų Europos kokybei, neturi būti patvirtinti. Dėl fitosanitarinių barjerų svarbu, kad būtų pasiekta pažangos šioje srityje tam, kad Europos eksportui būtų šalinamos kliūtis, ypač skiriant daug dėmesio vartotojų sveikatai šie elementai buvo įtraukti į pranešimą, bet ponė Merans taip pat pateiks pakeitimus e, tam, kad būtų atžvelgta ir į kitas svarbės temas. Pranešėja taip pat skirs dėmesio tarifams trečiosios šalyse. 71 procentas. Mm 71 procentui eksporto taikomi nuliniai e, tarifai, muito tarifai. Tai yra susiję su konkurencingumu, investicijomis e, ir sektoriaus plėtra. ES turėtų skatinti inovacijas tam, kad būtų gerinamas žemės ūkio produktyvumas ir tam, kad būtų atsižvelgta į tai, kad didėja gyventojų skaičius pasaulyje ir reikia kovoti su klimato kaita. Tam, kad būtų pasiekti visi tikslai, svarbu taip pat pradėti ir mm, kam, pradėti kampanijas, kurių metu būtų propaguojama ž, ES žemės ūkio gamyba. Mums reikia gauti rezultatus. Uh, Pone Merans siekia šių rezultatų, jų siekia jau pernai ir toliau skatins propagavimu. propagavimą. Pone Merans yra jau pasisakiusi, paprašė e, paminėti, kad laukia jūsų visų įnašų tam, kad e, šis pranešimas pagerėtų, būtų dar geresnis, dėkoju. Aš paprašysiu žodžio taip pat asmeniškai šiek tiek vėliau. Dėkuoju, taigi dabar pradėsime diskusijas. Kiekvienas galite pasisakyti po dvi minutės, kalbėti po dvi minutės. Ponas Flanagan. Deja, mūsų šalis pranešėjas nedalyvavo posėdėje, todėl aš turėčiau paskaityti tai, ką jis nori pasakyti. Okay. Uh, report... Pranešime yra aptariami pozityvus aspektai ir klausimai, tačiau nepakankamai yra pateikiama pagrindinių aspektų analizė. Trečiasis punktas. Miguelis mano, kad tai yra naivumas. Atrodo, kad praeitie nepakankamai pasimokėme iš, iš to, e, kokiu pasiekmių turės pasaulinės priekybos politika. Yra tikina, kad minimas TTIP susitarimas ir dėrybos ir daugy, daug, daugybę metų e, sutartys leido užsitikrinti pajamas ūkininkams, taip pat GAT susitarimai 40, nuo 47 metų, tačiau nuo 96 metų Urugvajaus raunde žemės ūkio sektorius tą specialų statusą prarado. Tos žūp priemonės turėjo paremti ūkininkų pajamas, tačiau ne, nesugebėjo to padaryti. Taigi socialinės, ekonominės, teritorinė, socialinė, ekonominė, teritorinė sanglauda visiškai nesvarbi e, šiame, šioje nuomonėje. Ir atrodytų, kad mes lyg galime tarptautinėje rinkoje konkuruoti, bet taip nėra. Pažango, e, pranešime sakome, kad reikia pasiekti pažangos daugiau nei buvo numatyta. Ir Šioje nuomonė reikėjo pabrėžti, kad neįmanoma liberalizuoti priekybą pagristų rinkos dėsnių. Egzistuoja skirtingi modeliai ir tai nėra vien tik tai mūsų žodžiai, tai rodo ir istorija. Mes turime laikytis atsargumo principo, turime kilmės nuorodas, turime tą modelį, kurį reikia išsaugoti jeigu norime užkirsti kelią dikumėjimui ir biologinės įvairovės nykimui. Tai yra tie argumentai, kuriuos mes siūlome tam, kad išvengtumėme baisių ekonominių, socialinių ir aplinkosauginių problemų susijusių su TTIP dėrybomis ir sutartimi. Turime siekti socialinių, aplinkosauginių kintamųjų daugiau, jeigu norime išsaugoti savo žemės ūkį. Dėkoju. Pirmininkas, prašau kalbėti šiek tiek e, lėčiau, ypatingai jeigu skaitote tekstą, tam, kad būtų lengviau galima jūs išversti. Ačiū. Ačiū, ponia. Pirmininkė, labai trumpai norėčiau pasakyti, kad pritariu įvairioms mintims, kurias išsakė Hens Garcia savo nuomonėje, kadangi ji teigia, kad žemės ūkis, žemės ūkio sektorius turi leisti, turime priekybinio užtarimo būdu leisti ir kitiems sektoriams gauti prieigą prie įvairių rinkų. Taip pat manau, kad žemės ūkio sektorius yra pusiau, strateginė prasme labai svarbus sektorius ir mes norime užtikrinti savo maisto produktų saugumą, savo gyvenimo būdą išsaugoti ir negalime pasirašyti bet, susitarimų bet kokią kainą, negalime tokiu būdu pakengti žemės ūkio sektoriui ir aukoti žemės ūkio dėrybose. Sustarimai turi būti gerai subalansuoti, kalbant ir tarifinės, ir netarifinės prekes, kalbant apie geografinių nuorodų apsaugą. Ir aš norėčiau pakviesti iš, iš, išlikti atsargiems, kada kalbame apie prieigą prie rinkų, kalbant apie žemės ūkio uh, produktų rinkas, tai yra labai jautrios rinkos ir ypatingai tai aktualu kalbant apie dabartinį laikotarpį, kadangi tai yra sektorius, kuris labai svarbus, kalbant ir apie užimtumą ir turime apsaugoti tuos jautrius sektorius bendrai, bendroje strategijoje, kurią taikome dėrybose dėl tarptautinių susitarimų ir reikalavime, kad komisija laikytųsi tos nuomonės dėrėdamasi dėl visų priekybinių susitarimų, kad e, nebūtų nekontroliuojamai daromos nuolaidos, kalbant apie tarifus, sanitarnės, fitosanitarnės priemonės. Mes norime, kad nebūtų sumažintos mūsų normos ir kokybė, taigi reikalinga atsargumo, laikytis atsargumo priemonės mūsų vartotojų ir žmonių labui. Tai yra labai svarbus skyrius ir dėrybose su JAV. Ir mes negalime atsisakyti savo pozicijos ir nusileisti. Mes turime siekti apginti savo geografinės nuorodas e, nuo padirbinėjimų ir sukčiavimo. Taip pat reikia teikti tinkamą informaciją vartotojams ir turėtumėme, aš asmeniškai manau, e, ir pasiūlysiu pakeitimą, atsakyti pasirašyti priekybinius tarimus, kur nebūtų laikomasi geografinių nuorodų apsaugos. Bardzo dziękuję. Proszę o przedłużanie, ale takie przyzwolenie. Pirmininkas. Prašau, jeigu kalbate šiek tiek ilgiau nei, nei galima, tai ne, nepiknaudžiauti. Pone Noichel. Ačiū, ponė pirmininkė, labai trumpai. Man atrodo, kad čia nėra laikomasi tokios nusileidimo pozicijos, kalbant apie mūsų ūkininkus. Turime apginti jų interesus ir to matyti ir galime tikėtis Žemės ūkio komiteto. Bet tokiu metu, kai žmonės migruoja, turime susitvarkyti su migracijos priežastimis ir man atrodo, kad reikalingas poveikio vertinimas ne tik Europos ūkininkams, bet kalbant ir apie ūkininkus kitose pasaulio vietose. Tai turi būti naudinga ir mums, bet naudinga ir visiems kitiems. Jeigu kažkas mano, kad mes galime pasipelnyti kitų sąskaitą, tai matyt, jie nesuprato, kad žmonės keliasi kitur dėl kažkokių tai priežasčių. Žemės ūkis gali būti viena iš tokių priežasčių. Ačiū, ponas Nikol Nikolsonas. Ačiū. Pirmininkė, Labai įdomi tema yra aptarinėjama. ES visiškai teisingai skiria prioritetą pasauliniai priekybai. Mano vyriausybė pati tai ragina ir įvairūs gamintojai Europoje tai ragina, bet aš nemanau, kad kovodami prieš priekybą mes galėsime pasiekti sąžiningos ir subalansuotos priekybos. Komisija yra pasirašusi nemažai susitarimų ir galbūt jie yra racionalūs ir praktiškai gyvendintini. Tačiau dažnai žemės ūkis naudojamas kaip dėrybinė korta. Ir plenarnėme posėdėje aš nekartą sakiau, kad viena vertus komisaras Hauganas lyg ir bando paremti ūkininkus, skirdamas nemažai lėšų žemės ūkio sektoriuje o komisarė Malstrom panašu, kad važinėja įvairias tas val... po visas tas valstybės ir bando surasti naujų rinkų, net nelabai gerai ateičiai pamastydama, kokiu poveik, kokio poveikio tai gali turėti. Ir aš manau, kad tai tip susitarimas su JAV turi, atveria tam tikrų perspektyvų pažeidžiamiems sektoriams Europoje. Uh, ypatingai turiuomenė jautienos ir pininkystės sektorių. Jų situacija gali dar labiau pablogėti, jeigu bus didesnis liberalizavimas, jeigu tarifiniai barjerai bus panaikinti visiškai žemės ūkio sektoriuose, tuomet e, nukentės daug sektorių, išskyrus gal vaisių sektorių. Artėja prezidento rinkimai Junktinėse Amerikos valstijose. Na, žiūrėsime, koks bus tų rinkimų rezultatas bet neišvengiamai galvojame apie du kandidatus. Neaišku, ar panas Trumpas pasistatys tą didžiulę sieną ar ne, žiūrėsime, kaip viskas klostysis, bet TTIP susitarimas tikrai šiuo atveju yra labai svarbus. Ir man neramu, koks mūsų požiūris yra Merkosų regiono atžvilgiu. Merkosų regionas gali visiškai sunaikinti jautieno sektorių visoje Europos Sąjungoje. Uh, jautienos sektoris tikrai Europoje negalės konkuruoti su eksportuojama jautiena. Ir man kyla klausimas, kaip komisijos dėrybininkai spręs tą problemą. Jie pateikė pareiškimą, kad pirminis pasiūlymas buvo susijęs su keliomis, keliais milijonais, keliais tūkstančiais e, tonų jautienos. Tai tikrai paveiktų jautienos sektorių Europoje ir Svarbu, kad komisija ir dėrybininkai realiai vertintų situaciją ir suprastų, kad šis sektorius susiduria su didžiuliais sunkumais. Dėkoju. Ačiū. Aš pritariu jūsų nuomoniai. Aš irgi manau, kad valstybės narės nėra pakankamai aktyvios ir mūsų ūkininkai patys nepakankamai aktyvus. Ponas Parant dabar pasakys. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau papildyti tai, kas buvo pasakyta ir kam visiškai pritariu. Aš norėčiau tiesiog atkreipti dėmesį į tai, kad esant kriziai ir taupimo politikai, su kuria dabar susiduria ūkininkai Europoje, mes turime pasmerkti tai, kad ES ir toliau remia kit, kitų šalių ūkininkus. Aš kalbu apie Moldaviją, pavyzdžiui, kur obolių eksportas dėl Rusijos embargo buvo primamas e, be muitų. Ir taip pat tas pats pasakytina apie Tunisą. Tunisas e, yra didžiulis konkurentas e, pietų Europos valstybėms, jie nesilaiko visiškai atitinkamų normų, pavyzdžiui, vyšnių auginime ir panašiai. Ir tokie laisvos priekybos susitarimai iš tiesų pakenkia Europos ūkininkams, ypatingai tuo momentu, kai jiems ta pagalba labai reikalinga. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju pranešėjai už nuomonę, kur yra labai gera ir leidžia uh, atkreipti dėmesį į tarptautinius tarimus. Aš norėčiau pabrėžti čia kelis kritiškai svarbius momentus, kuriuos norėtumėme perduoti intą komitetui. Ir šiuo atveju mūsų nuomonė yra labai svarbi ir tai rodo ir tas faktas, kad daug yra minima gamyba, bet labai mažai kalbama apie žemės ūkio sektorių. Taigi mes turime čia labai aiškiai pasakyti nusiusteškų signalą. Negalime pamiršti, kad žemės ūkis negali būti laikomas kaip dėrybinė korta. Ir aišku, atsiveriančios naujos rinkos yra puikiai galimybė ūkininkams. Mes turime skatinti ir dvišalius susitarimus, ir taip pat daugia šalius susitarimus, tačiau labai svarbu, kad aiškiai parodytumėme, jog reikalingos priemonės dėl atsekamumo, abipusiškumo, tam, kad vartotojai tiksliai žinotų, iš kur yra tie produktai. Mm ir kokie ūkininkavimo metodai, gamybos metodai buvo naudojami. Ir taip pat efektyvus ekvivalentai naudojami fitosanitariniai sveikatai užtikrinti. Mes labai sunerime dėl maisto saugumo ir aplinkosaugos tvarumo ir kartais mes, aišku, taikome kur kas griežtesnės normas, lygnant su kitomis valstybėmis ir mums reikalingos apsaugos priemonės, kurios būtų efektyvios ir lankščios. Mes turime galėti greičiau sureaguoti. Ir tą matėme, pavyzdžiui, pomidorų sektorėje šiais metais. Tai yra labai ryškus pavyzdys. Ir komisija turėtų primti sprendimus, kuriais būtų užkirstas kelias tokioms anomalijoms. Aišku, turime turėti bendra, suprasti bendrą situaciją, tačiau turime suvokti ir tai, kiek tarptautiniai sutarimai paveikia vietos rinkas, nes tokie sutarimai labai smarkiai paveikia vietos rinkas. Reikalingas poveikio vertinimas, kuris, kuriame būtų labai aiškiai atspindėti vietos regioniai lygmenys. Na ir per visą e, susitarimų galiojimo laiką, pavyzdžiui, Tuniso alyvogių aliejaus situacija. Dėrybos vyko labai už uždarų durų ir mes turim, komisija turi pateikti informaciją apie susitarimus ir toliau, kaip jie yra įgyvendinami, kad mes galėtumėme bendrai šiek tiek prižiūrėti situaciją, stebėti padėtį. Ir gal dar viena mano mintis. Tokie susitarimai negali išbalansuoti mūsų geografinių nuorodų sistemos kurią mes remiame ir tai tip susitarimas šiuo atveju tikrai nėra labai geras pavyzdys. Ačiū. Pone Maginės, dėkoju pirmininkė. Ačiū poniai Herans, ponė Herans Garsijai už labai aiškę šešių punktų nuomonę. Pagrindinis dalykas yra tas, kad tai yra tarptautinės priekybos atsakomybė ir tai, ką mes sakome, turi būti aišku ir glausta. Ir kartais trumpai reikia išdėstyti mintis. Pirmasis punktas, mano manimu, yra labai reikšmingas, jam reiktų pritarti. Aš jau gan ilgai dirbu parlamente ir prisimenu, kaip Peteris Mandelsonas norėjo priekybos, pasaulinio priekybos sustarimo, mes įspėjome, kad jis nebus naudingas, tačiau jis sakė, kad tai, ką gausime vietojo, gali būti dar blogiau. Ir bijau, kad šiuo atveju gal jisai buvo ir teisus. Ir dabar vyksta įvairių dėrybų dėl dvišalių susitarimų, o man pagrindinis dalykas yra uh, tas kumulacinis poveikis, įvairių priekybinių sutarimų kumulacinis poveikis. Aš remiu priekybą, bet manau, kad žemės ūkio situacija daugelį valstybių narių yra labai jautri ir įvair, yra įvairūs klausimai susijęs su įvairiais produktais. Merkosų regionas man irgi, pažiūrėjau, labai uh, aktuolus, kalbant apie jautienos sektorių, nes kaimo vietovėms tai kelia realią problemą ir šiuo atveju turime labai gerai suprasti, kokių neigiamų padarinių gali turėti tas susitarimas su Merkosu. Ir kaip Žemės ūkio komitetas mes turime kalbėti su kolegomis iš priekybos komiteto, kad jie suprastų, kiek jautrus yra tie klausimai ir kad į tai atsižvelgtų mes nenorime parduoti, išparduoti savo žemės ūkio, mes turime apsaugoti jautrius um, sektorius kiek įmanoma. Tai ypatingai aktualu, turint omenyje dabar tas problemas, su kuriomis sutarė žemės ūkio sektorius visoje Europoje. Taigi ši nuomonė mano, atžvilg, mano manimo yra labai svarbi. Bardzo dziękuję. Labai dėkuoju. Taip aš suprantu, tas. Uh bendras poveikis iš tikrųjų, matyt, jį pajusime vėliau, kai įvairiausių susitarimų nuostatos susidės kartu. Ponas Silimovič. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti pranešėjai už gerai suformuluotą nuomonę. Mes pritarėme daugumai minčių, Kaip liberalai mes esame įstikinę, kad priekyba yra viena iš pagrindinių vertybių ir be priekybos negali būti gerovės. Mes e, pritarėme minčiai, kad pernelik dažnai da, žemės ūkis naudojamas kaip, e, da, kaip da, e, būdas ir išsiderėti palankesnės sąlygas savo. Ir iš tikrųjų, kad galiausiai vis tiek išeina taip, kad žemės ūkios, ūkio sektorėje da, padaroma daugiausia. Dėrybas šiuo metu dėl TTIP sustarimo vyksta ir mes stengiamės išsiaiškinti, taip pat ir kokią žalą padarė nepakankama priekyba žemės ūkio sektoriui. Ir taip pat norime pasakyti, kad ir Rusijos embargas taip pat labai pakenkė e, Europos žemės ūkiui. Be to mes manome, kad e, naujos rinkos suteiks naujų galimybių ir beje, jos gali padėti mums įveikti dabartinę krizę žemės ūkio sektorėje. Tačiau kartu norime pabrėžti, kad nereikia turėti iliuzijų, kad visas problemas galėsime įspręsti tiesiog suradę nauj, naujas rinkas. Žemės ūkis turi reformuotis iš vidaus. Ir, vien, ir naujos rinkos yra tik tai viena iš galimybių spręsti dabartinės problemas. Pytanie, jak się modernizować, w którym kierunku? Na taip, iš tikrųjų, kaipgi galima būtų keisti mūsų žemės ūkį, kokia kryptimi, kaip jį galima būtų modernizuoti, ponas Dantan dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Jau buvo kalbėta ir apie, apie tai, ar, ar teisinga yra naudoti žemės ūkį kaip tokią mainomą monetą. Reikia pasakyti, kad žemės ūkio sektorius yra labai ypatingas ir Būtent dėl to jis yra labai jautrus ir todėl jį reikia apsaugoti ir todėl ES turėtų sudarydama sustarimus nepamiršti apie žemės ūkį. Žemės ūkio sektorius, ypač labai jautrus, reikia labai gerai apsaugoti, sudarant partnerystės susitarimus. Apie JAF jau buvo kalbėta, apie Merkosūrą taip pat, bet gal ir rytoj, gal mes pradėsim kalbėti ir apie Australiją ir Naująją Zelandiją. Uh, Ir, pažiūrėjau, dėrybos dėl Mirko, sustrimo su Mirkosūrų iš tikrųjų da, kelia daug nugastavimų. Da, ir iš esmės taikomas dabar 2004 metų nuostatos, nors pasaulis iš esmės pasikeitė. Uh, Ir kai komisija derasi dėl tarifų, ji turėtų nepamiršti, kad reikia derinti mūsų priekybos politiką ir nusitartise numatyt, numatytos bendros žemės ūkio politikos tikslus. Tai yra kainų stabilumas ir apsrūpinimas maistu. Mes negalime leisti, kad žemės ūkio kaina būtų siekiama kažkokiu susitarimu. Taip pat nereikia pamiršti ir daugia šalių susitarimų. Ir ministrų susi... konferencijose PPO taip pat reikėtų aktyviau kalbėti ir apie žemės ūkį, Ir man kila klausimas, ar PPO jau yra mirusi organizacija? Man atrodo, kad taip, išskyrus gal su juridikcija susijusius klausimus, nes panašu, kad mes tikrai nematome realių rezultatų. Tai, kas vyksta, da, nuvylė ūkininkus. Ir aš manau, kad ES turėtų geriau suformuluoti strategiją dėl veiksmų PPO. De, ir reikia užtikrinti, kad negalima, re, negalima, negalima da, da, taikytis tą situaciją, kad panašu, kad tik tai mes, Europa, norime taikyti PPO taisyklės, kai kitos šalės tikrai jų nepaiso. Na taip, iš tikrųjų. Dažnai būna ir taip, kad būtent mes ir pasiekėme naujas uh, iniciatyvas, kurios skiriasi gal nuo kitų šalių nuomonės. Ponas Erdos toliau kalbės. Dėkoju. Dėkoju, panė pirmininkė jau buvo šiandien kalbėta apie Merkosūrą ir kai kalbame apie Latino Ameriką, tai turėtume suprasti, kad čia reikėtų atlikti poveikio e, įvertinimą. Mes turim, kalbame apie 70 tonų jautinos, apie 70 tūkstančių e, vištienos. Tai yra didžiuliai skaičiai. Ir aš norėčiau paklausti komisijos, kiek mažų ir vidutinių ūkininkų turės bankrutuoti dėl šio susitarimo. Dėkuoju toliau, ponas Agniu. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš džiaugiuosi, kad ir Džimas Nikolsonas, ir Marija Maginės kalbėjo apie Merkosūrą. Jie pasakė, kad jei ES ir toliau žengs tuo keliu, kuriuo žengėme šiuo metu ir toliau e, e, tęs dėrybą su keturiomis, penkiomis e, šalimis, tuomet mūsų jautinos sektorių ir Airijoje, ir Britanijoje ištiks tikra krizė. Žymas Niklasonas yra iš Šiaurės Airijos ir jis puikiai žino, kad Visa Airija priklauso nuo gyvu, gyvulininkystės ir būtent ją ir smoks daugiausia jautinos importas iš Argentinos. Ir ūkininkai tikisi, kad ES pasirinks teisingą kelią. Bet ar taip iš tikrųjų bus? Mes visi atstovaujame toms tie, kurie atstovavome toms vietovėms, kur gyvuliai auginami yra laukuose, ganyklose, mes turime pasipriešinti šiam susitarimui su Mirkosur. Panašiai yra ir su TTIP. Šešias valandas praleidau įvairiose salėse, bandydama, salėse bandydamas įsigilinti į TTIP uh, vietas susijusius su žemės uh, ūkiu. Uh, Ir panašu, kad aš visur jaučiausi kaip e, da, grybas, kuris sėdė tamsoje ir kurį šeria mėšlų. Ir aš tikrai nemanau, kad aš supratau po to tai, ką tenai perskaičiau. Pone Agniu, mes Tikimės, kad jūs taip pat pasisakysite, taip pat akti, aiškiai, kai pas mūsų trys komisijos narys. Ponas Jar. Taip, aš turiu prisipažinti, kad ir aš taip pat lankiausi keturis kartus tose salės ir taip pat bandžiau įsigilinti į dokumentus susijusius su žemės ūkių ir TTIP. Šis dokumentas dar yra tik rengiamas ir be abejo mes dar komitete jį svarstysime įsamiau. Dabar kalbėdamas apie poveikį. Čia aš galiu pasakyti, kad reikia pabrėžti, kad priekyba iš esmės yra geras dalykas. Ta turime pasakyti. Be abejo, egzistuoja įvairūs gamybos metodai, gamybos būdai ir mes turime savęs paklausti, ar mūsų pasirinktas būdas yra pats geriausias, optimaliausias, nes kartais mums atrodo, kad e, tai, ką mes darome, yra gerai ir mus po to e, e, erzina tai, kad kitos šalis ūkininkauja kitaip, pasirinka kitus gamybos metodus. Ir dėl to gali kilti įvairių politinių problemų. Dažnai būna taip, kad mes stumėme savo modelį pernelik uh, aktyviai ir kartais ir atrodo, kad mes šiaip, kad mes patys esame dėl to kalti, taigi gal reikėtų uh, tą faktą pripažinti ir reikia suprasti, kad uh, nėra vieno kokio subjekto, kuris yra atsakingas už tai, kas vyksta. Ir kartais dėl mūsų labai aukštų taikomų standartų tikrai rinkose mums sekasi sunkiai ir dėl to priešų mes įsigijame nemažai. Dėkuoju, panas Uozo. Luozo. Taip, ponė pirmininkė, pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad man atrodo, kad yra tam tikras prieštaravimas. Suloma atverti naujas rinkas ir kartu reikalavome apsaugos. Jau ilgą laiką mes matome, kad bandom atkurti protekcionizmą. Europos Sąjunga kalba apie e, laisvą priekybą, bet kai kur ta, ta e, laisva priekyba kenkia da, mūsų ūkininkams, pavyzdžiui, mūsų kiaulinkystės sektorija. Ir mes Man taip pat atrodo, kad utopiška yra tikėtis, kad mes reikalausime dabar apsaugoti jautriausius sektorius, nes ES net nesugeba ES viduje jų apsaugoti. Be to, be to manau, kad da, da, tikrai keliama didžiulė grėsmė da, da, žemės ūkiui pasirašant šios susitarimus. Uh, Aš manau, kad suverenios valstybės turėtų turėti teisę da, da, ginti savo da, nacionalinę gamybą ir da, po, to pačios turėtų pasirinkti, kas yra joms svarbiausia, nes tai, tai kad ES taiko socialinį dempingą, tikrai kenkia valstybėms narėms. Dėkuoju. Toliau ponas Des. Ačiū, ponė pirmininkė. Šį rytą e, pusryčiaudamas aš suvalgiau bananą, kuris, atkeliavo, tikrai, kuris buvo užaugintas tikrai ne Europoje, išgėriau kavos, kuri tikrai buvo užauginta ne Europoje. Ir e, aš prisimenu, kad kai dirbau Vokietijos parlamente, aš buvau atsakingas už e, Vokietijos parlamento draugystės su Brazilijos parlamentu santykių darbą. Ir tuomet mes e, lyginome įvairias bananų kainas. Ir uh, Mes supratome, kad mūsų susitarime nurodytos bananų kainos buvo tikrai pernelik mažos, ypač jeigu mes bandytume atsižvelgti į trans, transporto išlaidas. Ir mes matėme, kad uh, Iš tikrųjų, tos importu, tie importuojami bananai kainavo kur kas pigiau nei bet kas, ką mes galėtume tikėtis užauginti Europoje. Aš pateikiau pakeitimą, kuriame yra nurodyta, kad mes galime eksportuoti, importuoti. Da, prekes iš trečių šalių tik tuo met, kai esame tikri, kad jų augintojai laikosi mūsų taikomų sveikatos, darbo ir kitų standartų. Bet to aš manau, kad reikia taip pat nustatyti ir maksimales e, ribas. Reikia papriboti maksimaliai leistiną e, įvežti kiekį. Negalime tiesiog išrašyti tokio tuščio čekio visiems. Piteris Jaras norėjo pasakyti, kad iš tikrųjų biurokratijos yra per daug ir e, tai kenkia mūsų ūkininkams. Man, važiuoju, žinomas yra atvejis, kai vienas ūkininkas e, neužpildęs kažkokiu dokumentu turėjo sumokėti 6500 eurų baudą. O aš tikrai esu tikras, kad Argentinoje jokie ūkininkai tikrai nemoka tokių baudų. Taigi gal turėtume susirūpinti dėl biurokratijos, nes jos iš tikrųjų yra per daug. A, sako pirmininkas, o pieno produktai, jūs negėrėt pieno ar kokių nevalgėt pieno produktų per pusryčius? Domnule președinte, Foarte pe scurt, discutăm de foarte multă vreme. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbame ilgą laiką apie krizę, kuri krečia žemės ūkio sektorių, bet juk tą krizę mes sugebėsime spręsti tik tuo met, jei surasime naujas rinkas. Nes kągi mes matome Europos Sąjungoje, mūsų ūkininkai pagamina per daug ir mes nežinome, kur galima būtų parduoti tuos uh, žemės ūkio produktus. Tai reiškia, kad mums reikia naujų rinkų. Uh, Ir ta transatlantinė priekybos investicijų partnerystės sutartis, kuri daugam nepatinka, turėtų būti galimybė mums, europiečiams, nes e, JAF rinka gali tikrai absorbuoti labai daug mūsų produktų. Ir su amerikiečiais mes galime kalbėti ir apie kokybės standartus ir aišku, kad neketiname čia nusileisti. Uh, Bet nesvarbu, ar kalbėsime apie grūdinės kultūras, apie da, mėsą, apie da, vaisius, daržovės. Ne, visiems sektoriams tai yra aktualu. Rusijos rinka užsidarė, tai, tai reiškia, kad mes dabar turime ieškoti kitų rinkų bet e, kartu geografinės nuorodos mūsų galva yra nepaprastai svarbios. Tai yra tikrai dalykas, kur negalime nusileisti, nes visi vartotojai turi turėti teisę, kur buvo pagamintas produktas. Aš manau, kad mes galėtume pasinaudoti e, šiais susitarimais tam, kad galėtume da, e, surasti naujų, o, naujų o, rinkų savo produkcijai. Tikrai nereikėtų užsidaryti tik tai o, šiandienos rinkų ribose. Vakar vyko susitikimas ir jame buvo aiškiai pasakyta, kodėl taikomos yra sankcijos. Ponas Kaputo. Dėkuoju, pirmininkė. Aš manau, kad e, naujų rinkų atsiverimas yra tikrai labai svarbus e, turint omenyje žemės ūkio krizę. Taigi reikėtų pradėti dvišalės ir daugia šalės dėrybas su trečiosiomis šalimis, jos turi būti subalansuotas ir turi būti saugomi jautriausi sektoriai. Taip pat manau, kad mes turėtume atmesti tokias dėrybas, kuomet ES e, žemės ūkis būtų dėrybinis vienetas ir E, jeigu būtų keičiami tarifų susitarimai. Susitarimuose turi būti numatytos e, konkurencinės sąlygos, jos turi būti vienodos, turint omenyje, kokios yra išlaidos ES žemės ūkija, užtikrinant, kad būtų pristaikyta prie socialinių, aplinkos auginių ir kitų reikalavimų. Ūkininkas turi galėti gauti daugiausiai naudos iš rinkų atsivėrimo. Aš pritariu pranešėjai Taip pat pritariu kolegai Džiufridai. E, geografinės nuorodos apsauga turi būti privaloma sąlyga, vedant dėrybą su trečiosiomis šalimis, ypač kalbant apie TTIP sustarimą. Dėkoju. Ponas Dantan, ar norėtumėte pasakyti dar kartą? Na, su asistente, su panos Garsėjo asistente mes pasižymėjome komentarus. Na ir informuosiu ponę Garsiją apie tai, kas čia buvo pasakyta. Dėkoju. Norėčiau, kad būtų nusiustas laiškas. Komisija įdėgė agrę, nes būtent ši tema Šią temą aptarnėjant nedalyvavo komisijos atstovai. Yra atstovų, komisijos atstovų, bet jie atėjo dėl kitų klausimų. Taigi norėčiau paprašyti sekretoriato nusiųsti laišką komisijai šią temą. Dėl jūsų komentarų. Laisvoji priekyba suteikia privalumų visiems, bet tai yra įmanoma, jeigu turėsime konkurencingas taisyklės vis dėlto dėrybų metu gali kilti problemų. Dėrybose turi būti atsižvelgiama į interesus, į specifines sąlygas ir turi būti suteikiamos vienodos sąlygos visoms šalims. Nereikia susitarti dėl per didelių nuolaidų. Antraip, Europos žemės ūkio modelis dinks, nukentės. Ir e, ūkininkams tai reikės e, apie tai informuoti. Ūkininkams kylanti, kylantys nuostoliai turės būti kompensuoti. Problema yra ta, kad e, sprendimai yra priimami kitų lygmenių. Kaip jau sakiau, vakar Han Hanoveryje vyko viršūnių susitikimas ir buvo priimti sprendimai dėl dėrybų pagreitino. Gerai, mes su to galime susitaikyti, bet tuo pat metu norime saugoti ir Europos ūkininkų interesus. Mes turime uh, jiems skirti dėmesį. Taigi, kartosiu dar daug kartų, e, kad tai yra svarbi tema. Mes tai turinėjame taip pat ir frakcijų posėdžiuose. Pone Maginės jau išėjo, bet turime prisiminti, kad šios diskusijos turi vykti politiniu lygmeniu parlamente. Todėl, kad žinome, kad ponas Šulcas, pono Šulco pažiūros yra liberalios, kal, kiek, kalbant apie priekybą. Taigi, mes turime tiek daug susitarimų kad e, visos tos e, nuolaidos kartu paėmus e, gali kelti šiek tiek sunkumų, jas reikia aptarti posėdėje. Pakeitimus galite atsiųsti iki balandžio 29 dienos. Norėčiau padėkoti poniai Maginės, ponui Dantan. Taip, pakeitimus suskite iki 29 dienos. Dėkoju. Atsiprašome pono Jasingaja už tai, kad jam teko laukti ilgai, nes, bet vis dėlto manau, kad e, tai gali būti naudinga mums visiems, nes e, šios diskusijos e, susijusios su prekybos liberalizavimu yra svarbios. turėtume nepamiršti Europos e, ūkininkų žemės ūkio interesų. Dėkoju Jums už tai, kad jūs koordinuojate biudžeto klausimų diskusijas 2017 metams jūsų komitete. Jūs bendradarbiaujate su ponu Jaru. Mes galime sujungti 8 ar 9 darbo atverkės punktus. Taigi dabar suteiksiu žodį svečiui. Ar ponas Jar dalyvauja posėdėje? Taigi galbūt pirmiausia suteiksiu žodį ponui Jar. Na, nuspręskite jūs. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju už man suteiktą galimybę padiskutuoti su jūsų komitetu, aptarti, aptarti būtent biudžeto klausimus, pristatyti situaciją. Mes laukiame biudžeto, biudžeto projekto E, komisija turėtų pateikti pasiūlymą gegužės 25 dieną ir vėliau aptarsime detalės. Šiuo metu Europos parlamentas ir taryba analizuoja du skirtingus dokumentus ir diskutuoja būtent apie ateities diskusijų gairias, apie įsipareigojimų taisyklės. Šios e, gairės buvo pristatytos biudžetų komitete. Biudžeto komitete, na, e, jos buvo pagerintos gana konstruktyviai. Dabar e, jau parengėme kelio gairės kitoms daryboms. Turėdami darybų įgaliojimus mes galėsime žengti kitus parlamento žingsnius. Šiuo metu dar negavome konkretaus palaikymo mes kol kas dar nesusirėmėme, dar nepradėjome diskutuoti šią temą. Taigi mes analizuojame tarybos darybinę poziciją ir mūsų darybinę poziciją. Galime numatyti daug maž kokia galėtų būti procedūra. Deja, po Lisabono sutarties patvirtinimo parlamentas ne, neturi tos dominuojančios pozicijos biudžeto klausimais, todėl kad reikia sutarti e, per e, vieną skaitimą, taigi tai, tai reiškia, kad e, komisija turi valdyti būtent procesą, suvaldyti dėrybas tarp tarybos ir, ir parlamento. Uh, Taip pat ir pirmininkaujančioje valstybė jos vaidmuo yra svarbus. Mes esame sukaupę nemažai patirties, e, pirmininkaujant skirtingoms valstybėms, aš nepristatinėsiu jums detalių. Na ir e, jeigu taryba, tarkim, susitarė, pristato kai ką parlamentui ir sako, kad to paketo keisti negalime, todėl kad tai yra labai jautrus klausimas, labai sudėtingas e, dokumentas ir taip toliau. O vėliau, žinoma, parlamentas atsako, ką jūs norite, kad e, mes nieko nedarytume. Na ir e, Luksemburgui pirmininkaujant buvo pradėtas keitimo procesas, na ir pirmininkaujantį valstybė ir toliau vaidins svarbu vaidmenį. Aš susitiksiu su ambasadoriumi ir žiūrėsiu, kaip koks sprendimas bus priimtas. Taigi tarybos programos dokumentas nėra daug žadantis. Mm, susipažinkite su juo kolegos. Aš nežinau, ar mano versija yra tikrai gera, nes ten parašyta, kad kalbama apie 16 metų biudžetą. Na ir pirmose keturiose puslapiuose pastebėjau, kad e, tikrai buvo tiesiog e, įklijuotas tekstas iš ankstesnių, nu, iš ankstesnių metų dokumentų. Na, ir paskutiniai puslapiai, na, juose buvo šiek tiek pakeitimų, bet tikrai labai nedaug. dvi pastraipos skiriasi. Tai reiškia, kad taryba 17 biudžetą, 17 metams pristato beveik nekeistą biudžetą. Jeigu jūs prisimenate, kaip vyko diskusijos dėl 16 metų, žinote, kad komisijai teko keisti planus dėl krizės, dėl pokyčių. Ir tai buvo dideli e, pokyčiai trečia kategorija, ketvirta kategorija vietos išorės e, politika buvo keičiama. Na ir e, metinio biudžeto virštinės ribos e, yra ir esama suma MFF kontekste buvo išnaudota. Dar taip pat pak, buvo pakeitimas ir dėl migracijos krizės. Na ir ketvirtoje kategorijoje buvo išnaudotos visos lėšos tam, kad e, būtų kovojama su išvykimais. Na ir trečiojo kategorijoje taip pat pasitelkime visas e, priemonės valstybėms narėms remti. Taigi, e, veiksmų laisvės visiškai neliko, jokių, neliko, neliko jokių uh, maržų. Taigi mes turime išnaudoti tas esamas maržas dabar, rengdami 17 metų biudžetą ir daugiametę finansinę programą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad taryba parengs savo strategiją, tai nieko naujo, nieko originalaus. Na ir e, bus sujungtos e, išlaidos ir e, galbūt bus taip pat atsižvelgta ir į. Ir įsisavinimą. Taigi mes turėsime diskutuoti su tarnybą, tar, tarybą ir nurodyti, kokie mūsų prioritetai. Aš žiūrėsiu, kad du trešdaliai parlamento pritarė šiai minčiai. Aš manau, kad krizės, kurios kilo šiais metais, e, dar nesibaigė. Ir e, mes tikrai negalime tikėtis kad migracijos krizė baigsis taip greitai. Taip pat ekonominė situacija nėra pakitusi. Ir daugelie valstybių narių, keliose valstybėse narėse problemų dar kyla, taigi reikėtų pagalvoti ir apie jas, formuojant biudžetą. Mes turime nedaug išteklių ir ribotą kiekį, taigi pagalvokime apie kylančius iššūkius esanti daugiamatė finansinė perspektyva 15-20 metams numatė tam tikras vir, vir, vir aukščiausias ribas. Na ir Vokietija teigia, kad daugiametė finansinė programa gali būti visiškai išnaudojama ir dabar vykstant krizėms Ta daugiametė finansinė programa yra rengiama optimistiškai. Jeigu nebūtų tų krizių žemės ūkio sektoriaus situacija vis tiek nebūtų labai gera. Mes turime pridėtinį biudžetą numatytą šioltiems metams, tai buvo reakcija Na ir e, daugiametinė finansinė programa turės būti tinkamai panaudojama. Reikės pagalvoti apie jos rengimą po 2020 metų. Vis dėlto situacija yra būtent e, tokia. Na ir e, turėti daugiau lėšų na, gali būti labai sunku gauti daugiau lėšų Jeigu biudžetas būtų lankstus, būtų kita situacija, bet e, turime šiek tiek problemų su kategorijomis, negalime iš vienos kategorijos perkelti į kitą. Na ir e, žemės ūkiui būtų tikrai naudinga, jeigu galėtume, tarkim, iš pirmos, antros kategorijos paimti lėšas ir perkelti kitur. E, Bet mes negalėsime pilnai padengti ant, ap, apimti antros kategorijos, turime porą priemonių. Valstybės narės kreipėsi, bet e, vis dėlto šios priemonės nėra aktyviai naudojamos. Taigi krizių yra tikrai daug ir e, mums reikėtų tam tikrų garantijų, reikėtų garantijų fondo, e, reikėtų tam tikrų ramščių Reikėtų dar 4 milijardų kitiems e, ateinantiems e, metams, 8 neužtenka e, tam, kad galėtume tinkamai įvykdyti, įvykdyti perkelimus. Taigi tokia yra situacija, mėly kolegos, ir todėl mes turėtume stengtis sustabdyti tas krizės. Uh, Na, žiūrint iš parlamentinės perspektyvos situacija nesikeičia, nėra pasikeitusi, mes ir toliau turime e, tęsti savo darbą. Na ir ES biudžetas gali padėti kurti darbo vietas, skatinti ekonomikos augimą. Na ir e, parlamento pozicija atsispindi vairiuose dokumentuose. Pavyzdžiui, ekonominių perspektyvų dokumente, Europos semestro dokumente. Ir e, būtent e, per, per tuos dokumentus parlamentas e, turi ieškoti tų priemonių, kurių mums reikia šiuo metu, kuriuos galėtume panaudoti strategijoje iki 2020 metų, tam, kad, tarkim, apribuotume E, skurdą, e, kad būtų kuo mažiau vaikų, kurie gyvena skurdžiomis sąlygomis. Pereinant iš vienos e, finansinės programos į kitą, reikia pasitelkti tam tikrą lankstumą. Vis dėlto tam tikrų, e, į tam tikrus aspektus e, nėra atsižvelgiama, juk e, yra daug sričių, kuriuose apmokėjimų reikia. Turime prisėmę daug politinių įsipareigojimų. Komisija yra prisėmusi, komisija parlamentas yra prisėmę daug politinių įsipareigojimų, į kuriuos ne visada yra atsižvelgiama. Jie yra pamirštami. Taigi kaip ir e, sudarome 100 eurų pirkimo sąrašą, o vėliau e, išleidžiame tik 75. Tokia yra situacija, e, gerbiami kolegos. Taigi, Aš tikiuosi, kad šios diskusijos bus veiksmingos ir gausime kokiu nors patarimu. Dėkuoju, dėkuoju dar kartą. Ponas Jaras, prašau. E, dėkoju e, ponui Gajeriui, dėkoju ponui pirmininkui. Biudžetas Biudžetas e, matosi geriau, jeigu žiūrime į atskiras detalės. E, taip, stabilumo reikia siekti. Bet jūs išvardinote nemažai problemų. Kaip ir e, jūs sakėte, žemės ūkiai yra ištikusi didelė krizė pieno kainos, e, mėsos kainos yra sumažėjusios, e, keulienos kainos sumažėjusios. Ir tikrai reikia užtikrinti stabilumą taip pat ir šioje srityje, šiame sektoriuje. Tai labai priklauso nuo asignavimų. Mes e, žinome, kad žemės ūkis yra labai svarbus, jis svarbus ne tik e, maistų, dėl maisto, dėl mytybos, bet taip pat svarbus ir dėl e, ekonomikos augimo, dėl e, įvairių funkcijų. Kalbant apie mokėjimus, bus mažinami mokėjimai iš antrojo ramšio taryba norės kurti daugiau darbo vietų, nori kurti daugiau darbo vietų. Vis dėlto atsiranda tam tikras e, prieštaravimas. prieštaravimas. Žemės ūkėje norima pasitelkti investicijas, norima tam tik, sukurti tam tikrus rezervus regionams, e, tam, kad e, per šias struktūras būtų parama, teikiama parama vis dėlto gali būti tam tikri um, neigiamas pasiekmes duodantis veiksniai. Pastaruoju metu mes susidūrėme su tam tikra infliacija Žemės ūkija tai buvo pastebėta, bet e, nedaug. Mes turėtume parengti nuomonę, kurioje pabrėžtume, kad e, žemės ūkis e, su tais apkarpimais tikrai atsiduria sunkioje situacijoje, žmonės yra nepatenkinti. Ekonomikos nuo ekonomikos krizės nukentėjo taip pat ir žemės ūkis, todėl reikėtų daugiau paramos. Jūs teisingai e, vertinate situaciją. Tikrai e, turėčiau pritarti jūsų analizai. Bet e, ši situacija yra susijusi su tam tikrais e, mokėjimais. Yra tokių valstybių, kurios e, pažadėjo tam tikrus mokėjimus, vėliau negalėjo to padaryti. Na, taip pat kildavo problemų ir praeitįje. Mes galime dar pasiekti įvairias e, programas, bet tam tikros programos, tam tikras programos yra sunku pradėti įgyvendinti, kitoms programoms reikia skirti mažiau asignavimo. Uh, Dar yra e, kitų programų, kurios yra nebaigtos gyvendinti, kaip kad buvo numatyta e, iki periodo pabaigos. Nepamirškime taip pat e, ir tuos tų mokėjimų asignavimų, nes mokame, mokame būtent, apmokame ankstesnės, ankstesnės sąskaitas, praeities sąskaitas dabar. Į tai turės atžvelgti komisija. E, taigi, mūsų sektorioje trūksta stabilumo, aš tai pabrėžiu nuomonėje ir tikrai reikėtų taip pat tinkamų priemonių tam, kad imtumėmės naujų iššūkių. Ponas Hausling, ačiū už įžanginės kalbas, man atrodo, kad mes visi iš principo sutinkame, kad dabartinis biudžetas ir kaip jūs sakote, panašu, kad niekas nėra keičiama šiame pasiūlyme, tai su tokiu biudžetu pritruksime lėšų. Pritruksime lėšų susitvarkyti su nauja situacija. Kaip sakė ponas Gairis, krizių nemažėja, krizės ne, ne, nesidaro mažesnės ir reikia sumokėti ir neapmokėtas sąskaitas. Tai man įdomu, kaip parlamentas išplauks iš tos situacijos. Nes panašu, kad lėšų pristiks ir nebus įmanoma įgyvendinti pažadų, kuriu, kuriuos prisėmėme. Labai daug kas skundėsi, kad valstybės narės yra atsakingos už susikloščiusią padėtį, ypatingai viena valstybė narė. Federalinė Vokietijos Respublika, bet Vokietija labai energingai gynė tą mažesnį biudžetą ir džiaugiasi, kad biudžetas yra sumažintas, bet tai kaip galime dabar uh, laikytis tokio požiūrio. Galbūt reiktų įtikinti federalinę vyriausybę Vokietijoje, kad taip nieko nebus. Kad šis biudžetas tiesiog nėra pakankamas. Man atrodo, kad reikia daryti spaudimą visose šalyse, įskaitant ir Vokietiją, dėl to, kad būtų iš naujo persidėrėta dėl naujos daugiametės finansinės programos. Nes priešingai negalėsime įgyveninti įsipareigojimų, nes tiesiog pritruksime pinigų. Taigi, ar parlamentas galiausiai rimtai imsis to, ar tiesiog sakysime, kad balsuosime prieš, kad nepritarsime tokiam susitarimui, nes e, suprantame, kad tie susitarimai nieko neduos galiausiai. Tai ar pranešėjas bus pasirengęs pasakyti ne, pasakyti ne, kad mes negalime tam pritarti, nes tokie susitarimai nieko neduos dėja dažnai galiausiai yra pritariama ir susitarimas yra pasiekiamas. O manau, kad šiuo atveju reikia jau avarinį stabdį užtraukti, nes e, priešingą atveju tiesiog negalėsime išlikti sąžiningi. Ponas Fanagan, ačiū. Daug kas buvo pasakyta, aš tiesiog norėčiau uh, šį beitą pridurti. Pirmiausia, reikia išsaugoti biudžetą. Nors tai reiškia, kad na, lėšų vis tiek bus šiek tiek mažiau, bet turime išsaugoti bent jau tai, ką turime. Antras dalykas, ten, kur žemės ūkio sektorius susiduria su problemomis, ten finansavimas turi būti didinamas, nes nėra sąžininga, kad politikai priima sprendimus dėl nuobaudų ir panašiai ir negalvoja apie padarinius. Tas, tos lėšos turi pasiekti adresatus ir taip pat rinkos turi būti apsaugomos. Ūkininkai negali konkuruoti su e, pigiu importu. Ir pastarosiose diskusijose e, vertėjai bent jau pasakė, kad priekyba yra naudinga visiems. O realybė tokia, kad ja, jeigu JAV pavyks parduoti daugiau jautinos pas mus, Ir jeigu mes nepradėsime daugiau valgyti, tai tada mes parduosime mažiau savo produkcijos. Taigi kažkas pasinaudos tuo, kažkas praras, pralaimės, bet panašu, kad negalime leisti savo galvoti, kad visi laimės. Ir vienintelis dalykas, ką galime padaryti, tai, na, nutukti visiems ir valgyti per daug, daugiau. Nes arba atsiras daugiau žmonių, aš nežinau, kaip galima kitaip išspręsti tą klausimą. Yra esminis dis, disbalansas. Mes prašome, kad ūkininkai aukštos kokybės produktus gamintų ir konkuruotų su mažos kokybės produktais. Ir kartais ūkininkai tikimasi, kad jie dirbs dikai, kai tuo tarpu žmonės jau vėliau grandinėje pasipelno labai daug iš jų darbo įvairiose srityse, užsidirba didelius pinigus. Taigi šimta tūkstantį šimtą tūkstančių per metus atstovaujantys ūkininkams užsidirba. O tie atstovai, kaip vakar kalbėjome, jie, jie nieko neatstovauja interesų ūkininkams, ūkininkai neviltyje, jie beveik e, ant savižudybės ribos. Taigi reikia surasti tų naujų rinkų, reikia apsaugoti tą priekybą. Ir pirmiausia tą padaryti. Dėkoju. Ačiū. Noičer. Ačiū pirmininkė, po, po, dėkoju ponui Gajeriui. Aš e, pasisakau už labai aiškius pareiškimus dėl biudžeto, taip jūs labai sąžiningai pristatėte situaciją ir aš norėčiau užduoti jums klausimą dėl ketvirto klausimo, dėl ketvirto punkto ar pono, ja, pono Jaro nuomonėje. Prašoma papildomo finansavimo e, pieno ir kiaulinkystės sektoriams. Aišku, tai yra susijęs su embargu, bet paprastas klausimas, ar realistiška, kad tos žemės ūkio sritys gaus papildomo finansavimo. Ponas Jaras įtraukė tą punktą į savo nuomonę, aš puikiai tai suprantu. Ir pritarčiau tokiai nuomoniai, tačiau, kadangi atvyko ponas Gairis, aš manau, mes turėtumėme paklausti, kiek realistiškai yra tikėtis, kad bus numatytas papildomas finansavimas tiems sektoriams, nes aš manau, kad turime išlikti sąžiningi ir e, atvirai kalbėtis su rinkėjais. Ačiū. Ačiū, ponas Sanė. Ačiū, ponė pirmininkė, man atrodo, kad tai yra įdomiausias biudžeto klausimas, ką daryti su ilgalaikiu stabilumu, turint omeny žemės ūkio sektorių. Man atrodo, kad aišku, galime daug įvairių klausimų aptarti, bet viena didžiausių grėsmių ateinančiais metais, skaitant ir kitus metus, yra tikėtina nacionalizacija arba renacionalizacija, tiesiog reaguojant į tam tikrus trūkumus, kurie e, išryškėjo biudžete, žemės ūkio biudžete. Na, visgi, nepaisant tų didelių problemų, Europa turi didžiulį žemės ūkį ir jį smarkiai finansuoja. Ir kartais tai yra toks kaip ir politinis nikštukas, bet mes kaip nuomonės formuotojai turime aiškiai suprasti, kokie yra biudžeto e, žemės ūkio sektoriaus poreikiai, kalbant apie 17 metų biudžetą ir žemės ūkio sektorių, kaimo plėtrą, užimtumą, tai aišku yra labai svarbus dalykai, turime jų nepamiršti. Kadangi turime daugiametį planavimą, tuomet uh, galime pasirūpinti, kad kaimo plėtros biudžetas išliktų to paties lygmens, įskaitant ir nacionalinius paketus, apie ką užsiminiau savo pasisakymę. Tačiau tiesioginės išmokos nukentės, jeigu bus pasiūlyta sumažinti 1,36 procento e, jeigu viršėjama 200 tūkstančių eurų riba. Aišku, bus svarbu pasirūpinti, kad tiesioginės išmokos būtų veiksmingos. Dabar krizės, krizių rezervas, aišku, gali būti naudingas, tačiau gyvenimo taisyklės e, turi būti labai aiškios. Nuomonėje turime atspindėti ir tas neįsisavintas lėšas, neįsisavintus asignavimus ir surasti būdų, kaip uh, sugražinti nepanaudotas lėšas į BŽUP e, biudžetą. Taip pat minime privataus, privačias iniciatyvas sistemas. Mano manimu, jos perdėm trumpalaikės, reiktų gal situaciją vertinti per ilgesnį laikotarpį. Ir šalia to dar turime kalbėti apie institucinius klausimus Pavyzdžiui, kalbant apie kontrolę, jeigu institucinius finansus mažinsime, tai kontrolė nebus veiks. Negalėsime užtikrinti kontro... vieningos veiksmingos kontrolės. Geografinėms nuorodos, pavyzdžiui, yra patikėtos agentūrai, ne atitinkamam generaliniam direktoratui, tai mes turime čia labai atsargiai e, elgtis. Mano manimo, užduotys susijusios su maistu turėtų likti Agri generalinio direktorato kompetencijoje. Ir dar toks platesnis klausimas. Man atrodo, kad reikia pabrėžti ir šį elementą. Tai yra toks platesnis klausimas, kaip sakiau. Tai yra mokesčių suderinimas ir kiek tai paveikia biudžetą. Tai irgi reiktų paminėti, bent jau užsiminti. Taigi mes laukiame komisijos pasiūlymo gegužės pabaigoje ir laukiame taip pat tolimo bendradarbiavimo šiame darbe. Dėkoju. Ponas Kaputo. Grazie, prezidentė. Jum... Dėkuoju, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pabrėžti, kaip kad ir kalbėjosi anksčiau. Štai ką. Mes neturėtume nustoti visą laiką pabrėžinėti, kad žemės ūkis yra tikrai labai svarbus ES inovacijoms, aplinkos ir taip toliau, tam, kad būtų prisidedama prie maisto pusiausvėros pasaulyje. Taigi, norėčiau pabrėžti, kad 17 metams biudžetas turėtų išlikti toks, koks yra dabar. Fondas skirtas Europos žemės ūkio fondas, kaimo plėtrai ir programa lyder tikrai labai svarbios ekonomikai. E, šie, šios programos padeda gerinti produktų kokybę, taigi labai svarbu skirti daug dėmesio tiems asignavimams iš fondų. Dar vienas didelis iššūkis yra kainų nepastovumas. Reikia imtis e, greitų, veiksmingų veiksmų tam, kad nenukentėtų atlyginimai žemės ūkija. Reikėtų daugiau finansinių išteklių, reikėtų pasirinkti inovacinius e, metodus tam, kad būtų kovojama su žemės ūkio sektorija esančiomis nepastoviomis kainomis. Taip pat e, būtina numatyti finansinius išteklius, papildomus finansinius išteklius 17 metų biudžete pienui, keulienai ir vaisiams ir daržovėms, tam, kad būtų švelninamos galimos krizės ir e, Rusijos embargo pasiekmes. Dėkuoju. Dziękuję pan poseł Rope. Čia panas Rope. Iš tikrųjų buvo labai malonu paklausyti pono Gėrių, jo minčių ir matyti tie klausimai, kuriuos mes varstom, ne visi liečia jų kompetenciją, bet mes norim pasakyti, kodėl neturi būti mažinami pinigai ir kodėl reikia surasti papildomų pinigų šitam sektoriui. Tai visų pirma, e, jums turbūt labai yra gerai žinoma, kad e, apskritai Europoje ir atskirose šalyse skurdas kaime didėja. Jaunimas išvažiuoja iš kaimo E, kaimas sensta ir tai, kad šiandieną yra perprodukcija, tai nereiškia, kad po 10-15 metų ta pati situacija liks. Ir ar mes e, trumpalaikiai žiūrėdami neturėsim neužilgo labai rimtų problemų ir tada galbūt ir e, ženkliai didindami biudžetą negalėsim išspręsti problemų. Lygiai taip pat bedarbystė kaime yra du kart didesnė negu mieste ir pajamos žmonių yra beveik pusantro karto mažesnės negu mieste. Tai iš principo pagal tuos rodiklius, kurie šiandien yra, nėra reikalo gyventi kaime, baigiai mokyklą ir važiuok į miestą, važiuok į šalį, kur geriau gyvena, nes visur darbo jėgos trūksta, ypatingai kvalifikuotos darbo jėgos. Tai jeigu mes nespręsim šitų klausimų, tai e, migracija vidinė tik tai didės ir e, problemos, e, e, kada, sakykime, į kažkuria tai šalį labai daug atvažiuoja žmonių, tada infrastruktūros trūkumas, trūkumas aplinkos, trūkumas socialinių objektų ir vėl išaukia naujas investicijas ir taip toliau. Jūs labai teisingai pasakėt, kad iš tikrųjų svarbiausia įveikti krizę. Bet jau pusantrų metų e, dirbam su ta krize ir kol kas situacija dėje negerėjo, prastėja situacija. Tai mes visi žinom, kad iš kur atsirado krizė. Tai yra du dalykai, kaip ją įveikti. Tai visų pirma, reiškia, arba grįžti prie reguliavimo, kurio buvo atsisakyta, arba skirti papildomą paramą. Kitos išeities nėra, juk ne žemės ūkis sukėlė problemą arba konfliktą Rusijos Ukrainos. Nežemės ūkis padarė, reiškia, privedė prie embargo. Tik, o kenčia tik tai žemės ūkis. Tai jeigu iš, e, sakykime, vienas sektorius, kuris nekaltas prie to ir jisai kenčia, tai gal e, paimkim iš bendruos signavimų ir padėkim pieno sektoriui, keulieno sektoriui. Dabar e, iš tikrųjų daug buvo, sakykime, surasta 3 ir 3 milijardai pabėgėlių klausimams spręsti. Gal galima būtų ir šitoj srity kažkiek tai žiūrėti, sakykime, padėti konkrečiai maisto produktais pabėgėlių stovyklom. Padėti sviestų, padėti sūriais, padėti kitais maisto produktais ir tokiu būdu tai būtų pakankamai nemaža rinka. Iš tikrųjų, turbūt e, na, priemonių mes galim rasti didesnių ir mažesnių, bet svarbiausia požiūris, kad e, šiandien ūkininkas matytų, kad e, jis nėra paliktas vienas nei valstybės narės, nei ES ir jis turi ateitį. Jeigu jis to nematys, tai jis žinoma į ateitį nebedirbs. Ačiū. Ponas Takula. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pono Jar už, už labai išsamų ir gerai subalansuotą dokumentą dėl 2017 m. biudžeto pasiūlymo. Savo nuomonėje ponas Jar paminėjo labai svarbius dalykus. Jis, pažiūrėjau, kalba apie žemės ūkio sektoriaus konkurencingumo didinimą, Ir taip pat kalba apie tai, tai, kad mūsų maisto tiekimo grandinėje dar yra šiokio tokio disbalanso ir tą problemą reikia spręsti. Taip pat kalba ir apie kitas problemas. Aš manau, kad Labai svarbu yra pabrėžti, kad biudžetas negali būti mažinamas toliau. Jisai bent jau bu, išli, turi išlikti tokio lygio, koks buvo iki šiol. Taip pat reikėtų spręsti ir e, problemas pieno, keulienos sektoriuose ir kitur labai svarbu imtis priemonių tam, kad galime būtų bent jau kažkiek sušvelninti krizės padarinius. Kai galvojame apie krizę, reikia elgtis nuosekliai. Tai yra itin svarbu žemės ūkio sektorioje, kurioje, kuriame uh, tendencijos paprastai yra ilgalaikės. Pavyzdžiui, pažvelgime kvotas, panašu, kad tas sprendimas pasiteisino. Aš matau iš e, to, kas įvyko mano šalyje. Da, iš pradžių, kai buvo pasiūlytas įsakyti kvotų, mes tikrai e, buvome labai susirūpinę, bet šiandien matome, kad e, iš tikrųjų toks sprendimas, kvotų panaikinimas, kaip tik išėjo mums naudą, sustiprėjo kai kurie kiti sektoriai. Ir žemės ūkis šiandien yra gyvybingesnis mano šalyje, nei buvo anksčiau. O juk būtent to mes ir siekiame visoje Europos Sąjungoje. Nes e, jei mes atsisakysime paramos tiems sektoriams, kurie da, yra negyvybingi, kurie neišgyvena, da, tuomet gal da, galėsime sustiprinti galiausiai ilgalaikiai perspektyvoj visą žemės ūkio sektorių. Uh, Aš pateiksiu dar savo pasiūlymų, bet iš esmės aš remiu parengtą dokumentą. Dėkoju. Panašu, kad visi, kas norėjo pasisakyti, jau pasisakė, o dabar sutiksiu žodį komisijos atstovui, ponui Haislė. Prašau. Prašau, gal galėtumėte pakomentuoti tai, kas buvo pasakyta. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš be abejo galėsiu šiandien sakyti tik tai preliminarias pastabas dėl uh, šio dokumento, kadangi galutinis tekstas bus pateiktas tik tai gegužės 25 dieną. Kalbam apie stabilumą, e, tai yra labai svarbu. 2017 metų e, biudžeto projekte yra nepamiršta apie žemės ūkio tikslus ir mes taip pat e, įgyvendiname ir nuostatas dėl išmokų dėl e, rinkai taikomų priemonių. Čia matome, kad 2017 metų biudžete yra numatyta šiek tiek mažesnė suma nei ta, kuri buvo 2016 metais. Taip yra dėl to, kad 500 milijonų e, paketas iš, iš esmės daugiausia buvo išnaudotas 2016 metais ir tik maža dalis bus perkelta į 2017 metus, bet jau tokią informaciją šiuo metu turime. Vaisių ir daržovių sektorius. Čia norėčiau padaryti pareiškimą. Komisija svarsto šiuo metu, ar nereikėtų praleisti priemonės, kurios šiuo metu taikomos, bent jau tol, kol nebus panaikintas Rusijos embargas. Yra dar vienas svarbus dalykas, tai yra tai, kad 2015 metais mes nebeturėsime e, e, e, pieno rinkliavos pajamų. Jums yra žinoma tikriausiai, kad iki 2017 metų tos rinkliavos sudarė nemenka dalį mūsų biudžeto ir jų nebeliks 2017 metų, nes buvo panaikintos kvotos. Iš esmės mes manome, kad BŽUP biudžetas bus mažesnės nei e, DFP numatyta e, riba. Jums ir yra žinoma, kad e, daugiametį finansinėje programoje antrosios kategorijos subkategorijoje yra numatyta viršutinė riba ir siūlomas biudžetas yra mažesnis nei ta riba. Kartu bus taikomas taip pat ir finansinės drausmės mechanizmas Ir tas krizių rezervas iš, išliks, jūs tikriausiai prisiminti, kad mes sumarė 450,5 e, milijono eurų. Du 2017 metais taip pat dubliuosis uh, du skirtingi da, programavimo laikotarpiai, ta, tai bus tokie tarpiniai metai, viename metus turėsime baigti mokėti uždaryti sąskaitas už, ank, už ankstesnį laikotarpį ir pradėti mokėti jau pagal pirmą programavimo laikotarpį. Ir paskutinė pastaba, kuri gali būti svarbi parlamento nariams, dėl bandomųjų projektų mes Kaip ir kiekvienais metais laukiame parlamento pasiūlymų dėl pandomųjų projektų, nes norime juos e, įsami su jumis aptarti, kaip ir darome kiekvienais metais. Dėkoju. Labai ačiū direktoriui. Pone Gair, gal jūs galėtume dabar pakomentuoti tai, apie ką kalbėjo kolegos? Ačiū, ponė pirmininkė. Aš dėja ne, negalėsiu sureaguoti į kiekvieną pasisakymą, nes kolegos visiškai teisingai, mano galva, komentavo pano Jar parengtą dokumentą, taip aš dera daryti jūsų komitete, bet aš pasistengsiu atsakyti į tuos klausimus, kurie buvo tiesiog ar netiesiogiai adresuoti man. Ir tikiuosi, kad ir aš galėsiu prisidėti prie, jūsų, prie diskusijos jūsų komitete. teoriškai kalbant, ar galima būtų turėti, turėti didesnį biudžetą? Na, kiekvienais metais tvirtinami biudžetą mes negalime da, tokių klausimų nagrinėti. Gal apie tai galime kalbėti, apie tuomet, kai, vyks, kai bus rengiama naujoji finansinė programa 2020 metais. Ir valstybės narės iš esmės ir jau pradėjo ruoštis. Aš, pažiūrėjau, žinau, kad Niderlandai jau yra surengę kelis seminarus, kuriuose, mano didžiai nuostabai, beje, buvo atvirai kalbama apie kai kurias nu, nūdienos problemas. Ir Aš, kaip žmogus, kuris e, užsima biudžeto klausimais, esu girdėjęs visai tokių padrasinančių gandų apie tas diskusijas, bet galiausiai juk viskas priklausys nuo to, ką komisija pasiūlės dėl daugiametės finansinės programos. Jums yra žinoma, kad e, komisija stengiasi šiuo metu nekomentuoti e, galimo Junktinės karalystės pasitraukimo iš ES klausimo. Ir todėl gal jie ir vengia kalbėti apie biudžetą, da, nes kai kam gali pasirodyti, kad tos diskusijos su biudžetu bus susijusios ir su uh, galimais e, rink, uh, e, referendumo rezultatais. Ir uh, man atrodo, kad gal ir dėrėtų vis dėlto apie tai pradėti kalbėti, nes kai kas kalba, pavyzdžiui, šiandien apie tai, kad reikia galvoti apie naujas ūkininkų paramos formas. Uh, Ir tuomet kyla klausimas, ES biudžeto sistema yra tam tinkama, ar mes turime pakankamai išteklių. Ir panašu, kad išteklių neturime tiek, kiek norėtume turėti. Ir aš bijau, kad tokioje situacijoje, kai 80 procentų mūsų biudžeto priklauso nuo valstybių narių įnašų ir bent jau tol, kol uh, valstybės narės tvirtina nuostatas dėl išmokų ir dažnai jos remiasi ideologiniais e, argumentais. Tol, kol taip yra, vargu ar ką nors mes galėsime pakeisti. Montagių darbo grupė ir kiti da, biudžeto klausimų ekspertai nagrinėja dabartinę situaciją ir jie kartu teigia, kad jie negali, tikrai nenori paveikti diskusijos e, dėl to, dėl to, kaip galima būtų padidinti apskritai biudžeto apimtis. Reikia palaukti, dėl ko baigs savo darbą Montagių grupė. Ponas Jaras klausė, ar metų pabaigoje dar liks neapmokėtų sąskaitų. Taip, liks. Aš manau, kad e, mes matome, kad e, naujų lėšų liktai kaip ir komisija surado kažkur, bet tas lėšas reikia dabar panaudoti tam, kad būtų apmokėtos e, jau dar neapmokėtos sąskaitos. Ir Mums, pažiūrėjau, sakoma, taigi dėl ko Europos parlamentas nepatenkintas, tai taigi dar yra 20 milijardų neapmokėtų e, sąskaitų. Mes iš beje apie tai kalbėjome jau labai seniai, nes e, galėjome numatyti tokią situaciją. Ir jeigu nieko nekeisime, tuomet ir, e, ir kito programavimo laikotarpio pabaigoje mes susidursime su tokia pat problema. Kokiasgi išvadas mes galėtume daryti? Aš žinau, kad ponas Jaras yra krikščionis e, demokratas, e, o aš esu socialdemokratas ir Vokietijoje mes e, dirbame koalicijoje. Ir 2013 metais Vokietijoje koalicijos atstovai prieš visas kameras visur skelbė, kad mes turime taupyti, lik sėdėtų ant kokio pinigų maišo ir uh, tiesiog nenorėtų niekam tų pinigų duoti. Aš manau, kad e, reikia pirmiausia įsigilinti į tai, kaip veikia ES biudžetas. Aš beje praleidžiu daugybę laiko aiškindama žurnalistams, kaipgi mes išleidžiame pinigus. Bet dar pirmą reikia paaiškinti, kaip formuojamas tas biudžetas. Mes uh, gauname daugybę, daugiausia lėšų iš vieno šaltinio. Ir kiekvienais metais mes nenorime tvirtinti biudžet, biudžeto projekto ir jei jis nėra patvirtintas, tuomet mes galime pritaikyti tą brandolinį, tą brandolinį ginklą, taip vadinamąjį, galime pradėti taikyti vienos dvyliktosios taisyklę. Tai reiškia, kad kiekvienais me, kiekvieną mėnesį mes gautume tiek lėšų, kiek būtų lygų vienai, e, praeitų metų e, biudžeto vienai dvyliktai dalį. O tai kaipgi bus mokamos tuomet e, išmokos ūkininkams? Uh, Čia yra klausimas, bet aš manau, kad jei mes pritaikytume tokią situaciją, pritaikytume tą taisyklę, e, atmetę biudžeto projektą, tuomet gal ir susirūpintų ir e, kiti politikai. Bet aš nebejoju, kad jei mes pasiūlytume panaudoti to, tokį metodą, uh, tokį variantą. Tuomet iš kitų komitetų pas mus iš karto atbėgtų daug žmonių ir iš karto įsakytų, ne, ne, ne, mes negalime to daryti, nes o taigi kaip vyk, bus vykdomos tokios ir tokios programos. Taigi jeigu mes nesam pasiruošę e, elgtis griežtai, tai e, ar galim būti nepatenkinti tuomet ir tuo, ką gauname daugiametė finansinė programa, tokia kokia jie yra šiuo metu, tikrai nepasiteisina. Ji ne, nėra tokia veiksminga, kokios norėtume. Ir tos šalis, kurios yra tarp grinųjų, taip vadinamų grinųjų mokėtojų, biudžetą nori, kad biudžetas būtų keičiamas. Ir ponas Jaras irgi klausė, kiek realistiškos yra tos paramos uh, išmokos. Zderma ir jie taip pat apie tai kalbėjo. Aš, ko gero, negalėčiau atsakyti jūsų klausimą. Šiaip mes turime maržų, taip, ir pagal tas maržas galėtume surasti naujų pinigų žemės ūkio sektoriui, bet taryba stengiasi taupyti ir jį pasiglemžia uh, lėšas ten, kur mokėjimai yra dideli. Pavyzdžiui, praeitais metais paėmė iš regionų politikos. Ir Ir aš tikrai negaliu pasakyti, kad šie, kas įvyks šiemet. Ar nebus siekiama ir žemės ūkį šiek tiek prispausti bet tokios galimybės negaliu atmesti. Aš pasistengsiu dabar apibendrinti tai, ką Jūs sakėt. Jūs kalbėjote apie antro ramšio svarbą, apie da, kaimo plėtros svarbą. Bet čia aš galiu pasakyti, kad Žemės e, ūkio e, vystimas šiuo metu yra susijęs su, su, tam, problem, e, su tam tikromis problemomis, ypač kaimo plėtros sektorėje. E, kai kurie mokėjimai tikrai nepasiteisina, kai kurios išmokos nėra veiksmingos. Ir taip yra dėl to, kad e, galbūt, kad pernelik sudėtingos taisyklės. Ką mes galime padaryti, kad jas supaprastintume? Kartais e, nacionalinės kontrolės ir išmokų administravimo institucijos nėra pakankamai veiksmingos. Uh, Ir reikia pasakyti taip pat, kad, pagal, kad antro ramšio lėšos yra taip pat tvarkomos pagal tą pasidalėjimą į valdymą. Ir regionai e, patys sprendžia, kaip galima būtų panaudoti tenai turimas lėšas. Ir aš girdžiu įvairiose komitetuose ypač dažnai apie tai kalba FDD frakcijos, AKR e frakcijos nariai, kad tos lėšos labai dažnai netinkamai yra naudojamos. Ir tuomet e, aš cituoju Europos teisingumo teismo sprendimus. Pavyzdžiui, yra vienas sprendimas, e, kuriame buvo priimtas nutarimas, kuris aiškiai parodė, kad Junktinėje karalystėje, pavyzdžiui, tos lėr, e, e, kai kurios išmokos neteisingai buvo mokamos. Mes galime prašyti, kad kaimo plėtrai būtų skirta daugiau lėšų, bet manau, kad pirmiausia, mes, Europos parlamento nariai, turime taip pat padaryti viską, kad užtikrintume, kad kaimo plėtrai skirtos lėšus būtų naudojamos gerai, o šiuo metu taip nėra, ten yra daug klaidų. Uh, Ir mes stengiamės supaprastinti taikomas taisyklės, bet kartu ir nacionaliniai politikai, nacionaliniai parlamentarai taip pat turėtų pasirūpinti tuo, kad geriau veiktų nacionalinės kontrolės ir išmokų administravimo įstaigos. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį tai, kad e, taip, aš manau, kad kaimo plėtra yra labai reikalinga. Ir kai kas kalbė, kažkas kalbėjo, kad labai svarbu yra e, tinkamai e, užsimti kaimo plėtrą tam, kad galima būtų kurti daugiau naujų, naujų darbo vietų kaime. Bet pirmiausia, reikia spręsti giluminės antrojo ramščio pro, naudojimo problemas. biudžetų komitete mums e, dažnai pasakoma, pavyzdžiui, kad lė, norint aprūpinti pabėgėlius, pavyzdžiui, mūsų produktais, mes e, superkame tuos produktus, paimdami pinigus iš humanitarnės pagalbos e, skyriaus. Taigi gal apie tai reikėtų irgi įsamiau padiskutuoti. Ir baigdamas galiu pasakyti, kad e, diskusijos labai sudėtingos ir laukia mūsų beje dar sudėtingesnės ir aš tikiuosi, kad mums pavyks susitarti dėl uh, neblogo sprendimo ir tikiuosi, kad jūs galėsite jam pritarti. Dėkoju. Gal ponas Jar taip pat norėtų pakomentuoti tai, ką pasakė pranešėjas. Ypač įdomu būtų išgirsti tai, ką panas Jaras galvoja apie tai, kad antrojo ramšio lėš, naudojant antrojo ramšio lėšas dažnai padaroma klaidų. Ir būtų beje įdomu da, gauti daugiau informacijos su, su konkrečiais faktais, nes aš galvoju, kad klaidų lygis tenai nuolat mažėjo ponas Hausling. Gerai, bet labai trumpai, prašau. Taip, labai trumpai. Pone pirmininkė, aš suprantu, ką norėjo pasakyti ponas Garis. Bet klausimas buvo toks, jei mes būtume pasiruošę kautis dėl biudžeto, kada mes taip padarytume? Uh, Ar mes galime patvirtinti biudžetą, kuris e, nėra pakankamas? Gal galima būtų realiai panagrinėti visus, e, e, visas teisinės tokio galimo sprendimo pasakmes? Nes man atrodo, kad tai būtų labai svarbu įsiaiškinti. Nes jei paaiškės, kad, kad pažiūrėjau, mes negalime tokio sprendimo priimti, e, negalime atmesti biudžeto, tai kam tuomet apskritai visa ta biudžeto tvirtimo procedūra yra reikalinga. Būtų įdomu sužinoti iš tikrųjų, kaip galima būtų pritaikyti, kas įvyks, jeigu pritaikytume vienos dvyliktosios taisyklę. Gal mūsų teisinė tarnyba galėtų pakomentuoti tą klausimą. Šį rytą mes jau kalbėjome apie laisvos prekybos susitarimus ir man būtų įdomu sužinoti, kiek mes gauname pajamų iš muitų. Nes jei mums pavyks susitarti su, dėl CITIP susitarimo, taigi reiškia, kad panaikinus tarifus, taip pat e, mūtų tarifus mes taip pat nesurinksime pakankamai lėšų iš tarifų, bent jau surinksime mažiau. Apie 12 procentų, 12 procentų pajamų o, o, mes gauname iš mūtų. Ir iš tikrųjų, laisvojo priekyba reiškia, kad mes mažiau surinksime pajamų iš muitų. Na, aš nemanau, kad čia galima būtų supriešinti laisvą priekybą ir nuosavus išteklius. Vienai per kitaip mes turėsime įsamei pradėti kalbėti apie nuosavų reformų sistemą, nes nuosavi, da, iš, e, nu, nuosavi ištekliai tai yra tai, ką mes turime. Bet jų nepakanka. O dar e, sudarant laisvosios prekybos sustarimus mažės e, bendra nuosavų išteklių suma. Ir tai reiškia, kad situacija tik tai blogės. Be abejo, dėrybose su taryba reikia ieškoti bet, vis, bet kokių tinkančių argumentų. Reikia visais argumentais e, naudotis. Bet nepamirškite taip pat, kad e, visas parlamentas turi tuo metu žimti labai aiškę poziciją. Kitose komitetuose e, nuomonė gali būti kitokia nei pas jūs. Pavyzdžiui, per trišalės dėrybas e, per pačioje pradžioje mums pasirodė apskritai, kad mums nepavyks susitarti. Ir mes tuomet galvojame, taigi kągi reikės daryti. Ir kai kas siūlė tada, kad atmesti biudžeto projektą. Bet e, ne, juk ne mes galime, vien mes negalime to sprendimo priimti. Kiti specializuoti komitetai, tai yra tie komitetai, kurie yra atsakingi už tas rytis, kur naudojamos lėšos, taip pat turės pritarti mūsų sprendimui. Ir beje, visiems sutarti e, tikrai nebus lengva tam, kad mes galėtume tą brandolinį ginklą pritaikyti. Jūs be abejo galite e, kreiptis į atitinkamas tarnybas ir prašyti, kad jums pateiktų išsamesnį informaciją apie tai, kaip naudojamos yra antrojo ramščio lėšos. Tai būtų tikrai naudinga. Taip, mums reikėtų kreiptis į audito rūmus Ir su jais reikėtų gal pakalbėti apie tai, kaip galima būtų pagerinti antrojo ramšio lėšų naudojimą. Freiheit. Ponas Jaras, dėkoju. Aš turiu tris e, dalykus, kuriuos norėčiau pasakyti. E, svarbu nepamiršti, kokios e, yra taisyklės. Ir atrodo, kad kartais prasidėjo tam, tam tikri ritualai. Mes sakom, kad valstybės narės turi apmokėti tas nemokėtas sąskaitas, turi rasti tų lėšų. Na ir situacija pati savame neišsispręs, tiesiog tos e, išlaidos susikaups e, ir e, mes turėsime į tai atsižvelgti, balsuodami dėl biudžetą. Na, mes žinoma entuziastiškai žiūrime į kaimo plėtrą. Agrikomitetas tuo rūpinasi, jeigu jūs to nepadarys, tai kas, kas tai padarys. Na, žinoma, sanglaudos fondas taip pat yra labai svarbus, bet e, kartais kaimo plėtra, vystimasis, e, atrodo kaip ir vertinamas kaip prabangus dalykas. Na, dėl, e, dėl to, kad kaimo plėtra e, gali, pasinaudo, gali būti suderta taip pat su subsidijomis. E, na, o dėl klaidų, dėl klaidų lygio tikrai e, sunkumų ten kyla. Visų pirma, dėl to, kad yra didelis korupcijos lygis ir reikėtų visiškai to netoleruoti. Reikia būtinai su to kovoti. Na, naujose valstybėse ypač ūkininkai daro tik, dar tik mokosi, bet kartais tiesiog e, taisyklės yra per daug sudėtingus. Ir e, dėl to sunku prisitaikyti, sunku jų laikytis, todėl kad e, kartais klaidos įsivelia būtent dėl to. reikėtų atskirti tarp e, korupcijos ir tikrai sąžiningai netyčia padarytos klaidos. Jeigu matote, kad klaidų yra 60 procentų, reikia pažiūrėti, kiek tai yra dėl korupcijos, e, o kiek dėl kitų priežasčių. Taigi manau, kad tikrai turėtume supaprastinti taisyklės reikalavimus tam, kad tų netyčia padarytų klaidų sumažėtų, kad jų būtų vengiama. Taip pat turėtume atsižvelgti ir į tą korupciją ir susijęti būtent ją, pažiūrėti, kiek dėl, dėl jos, dėl tyčia yra padaroma tų klaidų. Kiekviena klaida yra kaip ir taškas jūsų nenaudai. bet patys tie skaičiai nepasako, kokia yra situacija. Audito rūmai labai dažnai pastelkia aritmetinius skaičiavimus. Ponas Gairis, na aš suprantu tai, ką jūs sakote, ponė, ponė Jar, aš su, suprantu, bet ta, ta, tas klaidos lygis yra toks didelis ir yra dėl to labai sunku išaiškinti, kad, daugiau, kad būtų skirta daugiau lėšų. Ponas Jaras, na, dėkoju. Tai tiesa. Mes turėtume pažiūrėti, kaip apskaičiuojamas atklaidos lygis. Galbūt tikrai ne visada yra atspendama tikra situacija. Taigi, aš džiaugiuosi tuo, kad dabar jau turime pirmąjį pasiūlymą, pirmąjį projektą ir dėl e, pakeitimų pakeitimo, pakeitimus galima pateikti gegužės ketvirtos. Tai tiesa, ar ne? Anksčiau buvo liktais parodyta antra, gegužės antra, ar ne? 12 ar 24 gegužės susitinka šešėliniai pranešėjai, tai jeigu turite kokiu nors idėjų dėl uh, aukščiausios ribos, uh, pateikite uh, tuos pasiūlymus. Na, o po to birželio 22 yra dar nesvarbi diena, taigi svarbu, kad būtų suderintas tas pasiūlymas prieš balsuojant. Dėkoju. Dėkoju, ponios ir ponai. Taigi, kai diskutuosime su auditorumo atstovais, grįšime prie šių klausimų. Taip pat e, dar turėsime aptarti ir metodą, būtent kaip, e, kokį metodą turėtume pastelti, apskaičiuodami klaidas. Pakeitimus siūskite iki gegužės antros dienos. Dėkoju dar kartą ponui Gajeriui. E, geriausios kloties jums jūsų sukiame darbe. ko gero darbas sutaps su vidurio laiko tarp peržiūra, bent jau dalis darbo. Tikiuosi, kad darbo pabaiga, darbo pabaigoje mm, sulauksime daugiau sėkmės. Na ir baigiame rytinę posėdžio dalį. Norėčiau paraginti ateiti į antrą posėdžio dalį po pietų laiku. E, mes galbūt pabaigsime posėdį šiek tiek anksčiau, negu kad buvo numatyta. Taigi, ateikite į posėdį laiku. Ir dar norėčiau jūs informuoti apie neteisėto vyno degustaciją. Na, jeigu neteisėtas tas vynas, kaip jis gali čia būti? E,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 na, tie vynai nėra neteisėti, tiesiog jų